Good morning, everybody. Um, in spite of the limited appearance of the committee. Kolegų susirinko į komiteto posėdį nedaug, kadangi e, kolegos yra Helsinkije. Vis dėlto turime pradėti šios dienos posėdį ir pirmiausia turėtume patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu niekas neprieštarauja, tai mes ją tvirtiname. Darbo atveikės projektas yra tvirtinamas be pakeitimų, kadangi nematau prieštaraujančių. Taigi tvirtiname darbo atvarkę. Norėčiau komiteto noriams paskelbti informacijos. Yra numatytas darbo grupės posėdis dėl... Working group Dėl smegenų lygų ir šiai darbo grupė pirmininkaus Peterle ir e, Luis 21 lapkričio mėnesį vyks šitas posėdis 10 val. Taigi nariai kviečiami dalyvauti šiame renginyje. Vertimas šios dienos posėdyje vertimas yra numatytas į 21 oficialią kalbą išskyrus į estų, latvių ir gėlų kalbą. elektroninis e, posėdžio informacija yra numatyta, taip pat e, mūsų posėdės yra vietės transliuoti internetu. Norėčiau komitetą informuoti apie tarp institucinės dėrybas dėl poveikio tam tikrų plastikinių gaminių uh, aplinkai, taigi dėrybos, diskusijos su kitomis institucijomis vyksta dėl mm, lakryčio 6-ąją antradienį vyko dėrybos, kurių metu taryba, komisija ir parlamentas pasikeitė pirmą kartą nuomonėmis apie šių institucijų pozicijas diskusijos vyko įvairiais klausimais, buvo kalbama apie vartojimo mažinimo priemonės, pirmasis priedas, A priedas ir taip pat buvo kalbama apie apribojimus dėl pateikimo į rinką, penktasis priedas ir taip pat buvo kalbama apie gamintojų atsakomybę, aštuntas straipsnis, A dalis ir taip pat buvo kalbama apie atskiros surinkimo priemonės. Techninių e, lygmenių buvo numatyta aptarti visus pakeitimus ir bus siekiama susitarti dėl techninių klausimų. Antras trilogas yra numatytas lakučio 28 dieną Bruselėje. Dabar pirmosios mūsų diskusijos jau numatytų darbo atvarkės klausimų. Tai yra bendros diskusijos dėl direktyvos įgyvendinimo direktyvos 2009-128 dėl tvaraus pesticidų naudojimo ir kartu buvo atlikta tas tyrimas dėl tvaraus pesticidų naudojimo. Juta Guterland yra pranešėja. Kaip vyks diskusija? Pirmiausia, aš suteiksiu žodį IPRS atstovui, kuris pristatys tyrimą maždaug 15 minučių. Aš žinau, kad jūs e, suskirsite savo pasisakymą į atskiras dalis, bet iš viso jums yra numatyta 15 minučių, kad jūs pristatytumėte šito tyrimo, EPRS tyrimo rezultatus. Po to suteiksiu žodį pranešėjui ir po to šešėliams pranešėjams ir tada galėsime diskutuoti su komiteto nariais ir taip pat su kolegomis iš Agri ir uh, e PES komiteto. Taigi, pranešėjai jums 15 minučių. Dėkuoju, aš neilgai kalbėsiu, tik tai norėčiau trumpai kai ką pristatyti. Noriu padėkoti pranešėjai uh, už jo uh, pagalbą rengiant tyrimą. Taip pat Noriu pasakyti, kad mes su Arcadia International e, dirbome atlikdami tyrimą. Alen Gorny ir Daniel Traun e, pristatys šį klausimą, kadangi tema tikrai nepaprastai įdomi. Daniel. Dėkoju Milanai, ponios ir ponai. Kartu su kolege Len Gornie turime galimybę, turime galimybę jums pristatyti mūsų tyrimo e, rezultatus. E, tyrėme, kaip įgyvendinama direktyva dėl darnaus e, pesticidų naudojimo. Tai yra 129. 2009 direktyva. Tiksliau 128 direktyva 2009 metų. Pirmiausiai pristatysime metodologiją požiūrį tyrimą, paskui pagrindinės išvadas, o galiausiai pateiksime savo rekomendacijas. Tyrimas e, nuo kovo iki e, rugsėjo buvo vykdomas, buvo vertinama ekspost principų kaip įgyvendama direktyva, žiūrėjome kaip, į, žiūrėjome kaip į perkeltą, taikomą, įgyvendinamą. Ir akcentavome E, kaip direktyva, e, tyrimą kaip direktyva padeda riziką vertinti ir taip pat kaip e, padeda taikyti integruotą kenkėjų valdymo programą. Ir, kaip sakiau, atlikome ekspost vertinimą, pasitelkėme kriterijų visą eilę, kurie leidžia įvertinti aktualumą, nuoseklumą, veiksmingumą ir pridėtinę Europos e, vertę. Taip pat peržiūrėjome egzistuojančią literatūrą šioje srityje ir nacionalinius veiksmų e, planus. Dvi, e, apšvel, dvi anketas buvome pateikę interesuotiems subjektams ir naudotojams. Taip pat žiūrėjome į tris klausimus. Suderinti rizikos vertinimo indikatoriai, rodikliai. Antras dalykas - direktyvos įgyvendinimas, galvojant, kaip e, ribočiau e, naudojami pesticidai konkrečiose srityse. Ir trečia sritis - poveikis naudojant pesticidus, pavyzdžiui, vandeniu konkrečiai. Šiuo lygmeniu e, rinkome mm, duomenis, apklausdami uh, atitinkamus asmenys ir gildamėsi į literatūrą. Ir trys komandos dirbo. E, atlikti buvo konkretus trys tyrimai ir prieš pateikiant išvadas noriu kai ką dar pasakyti. Norime akcentuoti, kad direktyva apima naują politikos sritį, kuri anksčiau nebuvo reglamentuojama. Dėl to nacionaliniai veiksmų planai yra naujas dalykas e, daugeliu valstybių narių. E, ir matome, kad realistiniai lūkesčiai dėl rezultatų ir gyvenimas direktyvos šiek tiek neatitiko. Taip pat e, dar e, norime pastebėti, kad veikėjų dinamika yra labai ryški. E, ir atlikome tam tikrą vertinimą, pažiūrėjome, kaip pavyzdžiui būtų, jeigu padėtis neskeistų per ateinančius dešimt metų kokia būtų suinteresuotų subjektų ir valstybės institucijų situacija, jeigu viskas išliktų stabiliai per ateinančius dešimt metų. Taip pat norime pasakyti, kad suinteresuoti subjektai gana aktyviai atsakinėjo į mūsų klausimyną ir nacionalinės institucijos netaip aktyviai teikia atsakymus. Dabar kokie yra pagrindiniai mūsų nustatyti faktai? Aktualumas direktyvos tikslas e, tebėra aktualus, nėra poreikio šiuo metu iš esmės koreguoti šį teisės aktą, tačiau nemažai NVO e, pasiūlė įrašyti pagrindinius e, naujus elementus, kad pavyzdžiui būtų galima sumažinti priklausomybę nuo pesticidų naudojimo. Šiuo metu nepakankamai tai atsispindi tiksluose direktyvos. Taip pat kai kurios nevyriausybinės organizacijos e, pateikė dar kitų pasiūlymų dėl direktyvos koregavimo ir nuoseklumas, teisinis nuoseklumas ar vientisumas tarp ES teisės aktų. Matome, kad e, ši direktyva yra nuosekli su daugeliu teisės aktų, tačiau jeigu žiūrėsime į įgyvendinimą direktyvos, kaip e, pastebėta, šiuo metu nedaug mažos rizikos medžiagų yra patvirtinta. Ir e, jau mes apie šią išvadą esame kalbėję, pristatydami kitą ataskaitą dėl PPP reglamento. Dėl pesticidų gamybos ir patekimos į rinką, tai yra reglamento. Dar vienas dalykas - prievalės e, apmokant profesinius naudotojus ir kontrolė purškimo pesticidų. Labai nedaug konkrečių rezultatų e, šiuo metu užfiksuota, kurie leistų e, pasakyti, kad tikrai rizika iš esmės yra sumažinta. Ir labai nedaug valstybių narių turi kiekybinius tikslus siekiant uh, sumažinti riziką susijusią su pesticidų naudojimu. Ir tai yra susijęs su 15 direktyvos straipsniu. E, yra nepakankamai dar priemonių šioje srityje gyvenant direktyvą ir ūkininkai nebūtinai labai gerai supranta direktyvos tikslus ir e, reikalavimus. Veiksmingumas dar vienas kriterijus. E, išteklių trūksta, pirmiausiai trūksta personalo ir e, finansavimo tam, kad būtų galima deramai gyvendinti direktyvą, išskyrus Prancūziją. E, išteklių taip pat trūksta, kalbant apie mokslinio tyrimų finansavimą ir ieškant alternatyvių produktų. Galiausiai trūksta lėšų tam, kad būtų galima skleisti informaciją apie E, praktiką, kuri leistų e, taikyti geresnę e, integruoto pesticidų naudojimo praktiką. Paskutinis kriterijus vertinimo ES pridėtinė vertė. Beveik visi vieningai atsakė į mūsų klausimus. Tai reiškia, kad valstybės narės negalėtų pasiekti geresnių rezultatų veikdamos atskirai be ES. Ir dėl to reikia plėtoti bendrą žinių bagažą dėl rizikos mažnymo šioje srityje ir reikia e, plačiau skleisti šią informaciją tarp profesionalių naudotojų. E, pristatėme išvadas ir suformulavome tam tikras e, rekomendacijas ir apibendrinimus Ši direktyva padeda e, kurti suderintus rizikos rodiklius ir matome, kad yra keli rodikliai, e, kurie gali būti labai paprasti ir sudėtingi modeliai, yra išplėtoti 5-15 metais ir mes išvardiname savo ataskaitoje tuos kriterijus. Taip pat e, per pastaruosius penkerius metus e, sulėtėjo e, naujų rodiklių plėtojimas, kadangi laukiama ES pasiūlymų dėl suderintų kriterijų. Taip pat nėra vieningų pesticidų naudojimo duomenų ir dėl to labai sunku yra renkti rodiklius, ypač pagrįstus tam tikrais konkrečiais modeliais. E, dėl antrojo tyrimo pagal 12 direktyvos straipsnį mes pastebėjome, kad egzistuoja tam tikri suvaržymai pagristi rizikos vertinimu e, e, susijusiu su e, pesticidų gamybos ir patekimo rinkai reglamentu. Ir kai kuriuose valstybėse narėse tam tikros priemonės yra įtaik, pritaikytos specialios, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra draudžiama e, naudoti tam tikrus pesticidus ir kai kurios valstybės narės svarsto panašią galimybę. Nacionaliniai veiksmų planai aiškiai neišdėsto požiūrio, kuris yra taikomas taikomas tam, kad būtų galima pirmiausia pasitelkti mažos rizikos biologinės priemonės, o ne pesticidus. Paskutinis pastebėjimas e, - pavojingos cheminės medžiagos geriamame vandenyje. Pastebėjome, kad e, daug kur yra stebėsienos vandens sistemos pagal vandens pagrindų direktyvą. Ne, E, tik tai kalbant apie pesticidus, bet ir kitos yra e, pavojingos medžiagos e, stebimos. Taip pat yra tam tikros buferinės apsauginės zonos tam pagal medžiagas nustatytos. Ir taip pat yra numatyti reikalavimai apsodinti krūmais teritorijas esančias arti vandens telkinių mes prieme prie išvados, kad e, nereikia brangių tyrimų, norint įvertinti e, tai, kaip pesticidai veikia vandenį, kadangi nėra pakankamai gerų rezultatų. E, galėtume dabar E, pakalbėti apie rekomendacijas. Jų yra trys tipai. Jas parengėme atsišaldami mūsų trimo rezultatus. Pirmiausia, reikia pagerinti valdyseną ir geriau gyveninti direktyvą. Ir mes tam rekomenduojame sustiprinti nacionalinių institucijų vaidmenį. Jos turėtų ne tik kontroliuoti uh, tačiau jos turėtų aktyviau veikti tam, kad direktyva būtų geriau gyvendinta, pirmiausia, jos prievolės. Taip pat valstybės narės turėtų siekti e, bendradarbiauti, konkrečiai atitinkamos nacionalinės institucijos ir suinteresuoti subjektai turėtų bendradarbiauti geriau ir nacionalinės institucijos turėtų imtis aktyvesnio koordinavimo vaidmens. E, be to, informacijos e, mainai tarp valstybių narių atitinkamų institucijų e, turėtų būti labiau išplėtoti. Reikia, pavyzdžiui, daugiau mokslinio tyrimų projektų ar platformų daugiau, tam tikrų tinklų reikėtų. Dėl nacionalių veiksmų programų peržiūros reikėtų e, kiekybinių daugiau kriterijų, kadangi jie neįrašyti į nacionalinės programas, taip pat reikėtų konkresnių grafikų pagal kiekvieną veiklos sritį. Kalendorius turėtų būti tikslesnis tam, kad būtų galima įgyventi visus direktyvoje numatytus tikslus. Kitas direktyvų tipas yra susijęs su uh, integruoto pesticidų valdymo e, sistemos plėtojimo, tolesnio ir integravimo reikėtų, kad nacionalinės institucijos suprastų, jog šis procesas trunka tam tikrą laiką, negalima visko padaryti labai greitai. Taip pat e, reikia suprasti, kad e, kultūrų auginimo paradigmos keitimas irgi užtrunka ir, pavyzdžiui, atsisakymas glifosato e, irgi bus ilgas procesas. Taip pat reikia žiūrėti į atskiras e, kultūras, agronominės sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje. Tai, kas tinka Ispanijai, nebūtinai tiks Lenkijai. Pavyzdžiui, reikia gairių tam, kad būtų galima užtikrinti, jog įvairūs aktoriai, veikiai bus įtraukti į procesus atsižvel... ir taip pat bus atsižvelgta į vietos specifiką. Taip pat e, reikia E, specialias grupės e, sukurti gyvendinant integruotą pesticidų valdymo e, sistemą. Reikėtų skleisti pažangę praktiką šioje srityje plačiau. Ir galiausiai rekomendacijos dėl integruoto pesticidų valdymo nepakankamai dar skatinami yra moksliniai tyrimai šioje srityje. Taip pat reikia daugiau konsultacinių paslaugų, kad būtų užtikrinta, jog e, gamintojai ir ūkininkai gautų teisingą signalą. E, integruotas pesticidų valdymas e, dažnai siemas yra su dėlėmis sąnaudomis ir rizika, dėl to reikėtų galvoti apie tam tikras paskatas ir draudimo galimybės Paskutinės, e, paskutinė rekomendacijų grupė yra skirta su pažangos vertinimu. Reikia e, toliau plėtoti rodiklius rizikos vertinimo papildomų prie tų, kurie jau yra. Valstybės narės turėtų e, papildyti suderintus rodiklius paprastais aprašymais ir paaiškinimais, kad būtų galima lengviau uh, juos taikyti. Taip pat valstybės narės turėtų siekti plačiau ir koreguoti pesticidų naudojimo duomenys ir tokiu būdu e, rizikos naudojimo rodikliai bus pagristi tiksliais duomenimis. Tiek trumpai norime pasakyti apie mūsų tyrimų rezultatus. Norėtume paskatinti jūs paskaityti mūsų ataskaitą atidžiai, kadangi joje yra daug kitų įdomių elementų ir išvadų, o dabar mielai atsakysime į jūsų klausimus. Dėkuoju. Labai dėkuoju ir norėčiau padėkoti taip pat Jums už tai, kad sugebėjote viską pasakyti per Jums skirtą laiką, o dabar noriu suteikti žodį mūsų pranešėjai, poniai Gutland. Dėkuoju, dėkuoju pirmkė ir dėkuoju taip pat už atliktą tyrimą ir už jo pristatymą. Aš šiandien kalbėsiu šią temą ir minėsiu beje ir tai, apie ką kalbėjau ką tik kolega. Ši direktyva galioja nuo 2012 metų. Ir joje yra numatytos tam tikros priemonės, kurios yra skirtos tam, kad galima būtų Europoje pesticidus naudoti tausiai, mažinti jų riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai bei skatinti integruotą pesticidų naudojimo kontrolę. Kitaip tariant, ši direktyva yra nepaprastai svarbi, todėl kad ji yra pagrindinė mūsų turima priemonė, kuri turi užtikrinti, kad ES pereitų prie darsnesnio žemės ūkio, kuris padėtų mums tinkamai apsirūpinti maistu ir kartu a, a, leistų mums laipsniškai atsisakyti toksiškų medžiagų. Mes da, ga, šiuo metu gilinamės į taip, kaip yra da, išduodami leidimai Europoje pesticidams naudoti ir aš manau, kad iš tikrųjų būtų labai naudinga mums pasidomėti, kaip valstybės narės laikosi šios direktyvos nuostatų. Aš be abejo atsižvelgsiu į šio tyrimo nuostatas, rengdama savo pranešimą ir atsižvelgsiu taip pat tai į Europos komisijos atliktų tyrimų rezultatus. Dėkoju Jums beje už tai, kad Jūs atlikote šį tyrimą ir pristatėte jo išvadas. Jūsų tyrimo išvados aiškiai parodo, kokia yra šiandien situacija. Kai kuriuose šalyse buvo padaryta nemažai pažangos, gyvendinant tam tikras e, direktyvos dalis, tačiau akivaizdu, jog bendras šios direktyvos gyvenimo lygis nėra patenkinamas ir dar daug ką galima būtų padaryti. Ir mes matome, kad užuot e, e, sum, sumažinę e, pesticidų naudojimą ES, tam tikrose šalise jo naudojimo lygis, jų naudojimo lygis padidėjo. Ir yra tokių pesticidų, kurie gali būti veiksmingi, naudojant mažomis dozėmis. Tokių pesticidų naudojimas pastaraisiais metais nedidėjo. Uh, Ir mes suprantame, kad pesticidai padeda daugininkams e, išsaugoti gerą augalų sveikatą, padeda jiems taip pat užkirsti kelią įvairioms lygoms. Tačiau mes taip pat žinome, kad pesticidai gali e, daryti žalą žmogaus sveikatai ekologiniams sistemoms ir mažinti biologinę įvairovę nes e, dėl pesticidų naudojimo mažėja tam tikrų vabžių populacijos. Tai be abejo kelia susirūpinimą ir mes norime be abejo apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo kenksmingų cheminių medžiagų. Pesticidų likučių randama maisto produktuose ir tai kelia grėsmę žmogus sveikatai o pesticidų likučiai e, pašaruose kelia sveika, e, grėsmę e, gyvūnų sveikatai ir pato per jų mėsą gali patekti į mūsų mytybos grandinę. Mes žinome, kad kai kurie pesticidai jau yra įrodyta, kad jie tad, uh, uh, yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Ir mes turime atnaujinti taikomus kriterijus kuo skubiau ir užtikrinti, kad e, kenksmingos e, veikliosios medžiagos nepatektų į rinką. Be to, pesticidų naudojimas kenkia ir maisto gamybai. Mes visi žinome, kad mūsų maisto gamyba priklauso nuo bičių. kurioms kenkia pesticidai. Ir todėl Europoje mes, ir ne, ir ne tik Europoje, esame labai susirūpinę. Darosi vis akivaizdžiau, kad mes susidurime su dideliais iššūkiais, ne, nes daroma žala ekologiniams sistemoms ir mažėja biologinė įvairovė. Apie 60 procentų visų paukščių gyvūnų roplių yra su, prarandama. Ir iki 75 procentų sumažėjo tam tikrų gyvūnų populiacijos Vokietijoje. Ir mokslininkai mums teigia, kad taip yra dėl to, kad naudojami yra pesticidai. Bent jau tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip sparčiai mažėja biologinė įvairovė. Ir tai kelia susirūpinimą. Ta, kad mes galėtume da, uh, užtikrinti darnų žemės ūkę ir dabar ir ateitėje nereiškia, kad mes e, visiškai turime atsisakyti pesticidų. Bet jei pesticidai naudojami kaip pagrindinė da, e, augalų apsaugos priemonė, tai da, e, yra nesuderinama su a, darnaus žemės ūkio savoka. Be to, a, a, kenkėjai prisitaiko prie naudojimų cheminių medžiagų. Nepasino, kad direktyva yra nurodytos aiškios taisyklės ir kad yra daroma tam tikra pažanga, pavyzdžiui, tobulint purškimo įrangą, rengiant įvairius mokymus, išduodant įvairius uh, sertifikatus, e, tų, kur, uh, po tų mokymų. Labai mažai pažangos buvo padaryta, siekiant pakeisti kengsmingas medžiagas saugesnėmis. Uh, O būtent e, tai yra vienintelis būdas sumažinti kenksmingų pesticidų naudojimą. Be to mes matome, kad mes neturime konkrečių kiekybinių tikslų valstybių narių nacionaliniuose planuose. E, tik 21 šalis numatė rizikos mažinimo tikslus ir tik 9 naudojimo, pesticidų naudojimo e, tikslus ir tik keturiose. Tik keturiose šalise drykos mažimo tikslai yra tikrai rimti. Tai ir nėra priimtina. Be to mes matome, kad dar nėra tinkamai e, stebima ir kontroliuojama, kaip naudojami pesticidai. Be to beveik visose. Da, veiksmų planuose nėra nurodyta, kaip bu, bus vertinama, ar tikslai nustatyti buvo pas, patiksli, pasiekti. Bet to taip pat nepakankamai veiksmuojamasi pesticidų vald, integruoto valdymo da, srityje. O, jie, o integruotas pesticidų valdymas yra labai svarbus. nes šie planai padeda mums mažinti pesticidų naudojimą ir skatina naudoti natūralius e, fizinius būdus atgrasyti kenkėjams. Ir šiuo metu valstybės narės e, neperkelia dar tų pesticidų valdymo tikslų į, nepavirtė jų konkrečiomis priemonėmis ir niekas negali iš tikrųjų šiuo metu patikrinti, ar laikomasi IPV principo, kuris beje turi didžiulį potencialą ir turėtų padėti mums apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo, kenki, nuo pesticidų žalos. Ir aš manau, kad valstybės narės turi būti paskatintos kuo labiau naudoti uh, integruotų pesticidų valdymo priemonės. Ir aš manau, kad galima būtų susijęti e, tiesioginius mokėjimus su e, tuo, kaip laikomasi integruoto pesticidų valdymo principu. Ir aš manau, kad mums to tikrai labai reikėtų. Be to, mano pranešime yra pasakyta, kad mums reikia užtikrinti, kad e, rinkoje būtų saugesnių pakaitalų. Tai padėtų mums skatinti darnų žemės ūkį, darnų ūkininkavimą ir taip pat praplėstų ūkininkų galimybės. Mes žinome, kad nemažai ūkininkų naudojasi jau pripažintais cheminiais pesticidais, o ne uh, e, uh, e, medžiagomis, kurie galėtų juos pakeisti. Dėl to, kad tai yra ne ūkininkai. Nes ūkininkams labiausiai rūpi užauginti derlių. Ir mes turime ūkininkams padėti mažinti pesticidų naudojimą ir pereiti prie necheminių pakaitalų, kurie yra tvairesni. Todėl mums reikia aktyviau plėtoti mokslinius tyrimus, e, kuriant e, kenks, e, kenksmingų pesticidų pakaitalus ir kurie padėtų mums geriau praplėsti degalų apsaugos galimybės ir, num, ir būdus. Dar vienas svarbus dalykas, jis yra susijęs su suderintais rizikos rodikliais. Nepaisant to, kad direktyvos 15 straipsnėje apie tai yra kalbama, tačiau ta komisija vis dar nepateikė suderintų rizikos vertinimo rodiklių, kurie turėtų padėti mums geriau vertinti pesticidų naudojimo riziką aplinkai ir žmogaus sveikatai. Ir mes dar neturi, ne, e, neturime šių rodiklių ir negalime vertinti e, rizikos valstybėse narise. Todėl ir čia reikėtų daugiau padirbėti. Ir paskutinis dalykas. Kadangi šis, šis pranešimas yra skirtas direktyvos įgyvendinimui, aš pateiksiu kelis pakeitimus, kuriuose paminėsiu dar kelis svarbius šios direktyvos aspektus. Ir be abejo, aš lauksiu kolegų pakeitimų, e, tikiuosi jūsų laukti jau kitą savaitę ir tikiuosi, kad šešėliniams pranešėjams pavyks po to parengti gerai subalansuotą galutinį dokumentą. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjai, kadangi kai kurie kolegos vis dar netvyko į salę, iš karto suteikiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Norėčiau padėkoti Gutelant už puikų pranešimą ir uh, su nekantru laukiu bendradarbiavimo ir žinoma, manau, kad rasime geriausią sprendimą. Nenorėčiau kartuoti to, ką pasakė pranešėja, tačiau norėčiau pridurti keletą dalykų, kurie atsispindės ir mano pakeitimuose. Aš manau, kad reikėtų kitų alternatyvų, kad būtų naudojamos nekenksmingos augalų apsaugos medžiagos, taip pat e, integruotas e, pesticidų. Uh, uh Ir taip pat reikėtų numatyti priemonės e, ekologizavinimui. Taigi bendrosios žemės ūkio politikos kontekste mes numatėme labai griežtas sąlygas taikant ekologizavimo arba žalinimo priemonės. Todėl labai reikėtų siekti tikslingo požiūrio ir kad būtų siekiama konkrečių tikslų ir kad būtų vertinama pagal mm, pasiektus rezultatus. Taigi, ekologinių sistemų dalis žemės ūkio politikoje ir integruotas pesticidų rizikos valdymas turėtų būti tarpusavį derinami ir todėl reikėtų vertinti šitą veiklą pagal rezultatus. Taip pat reikėtų pasiaiškinti, koks yra integruoto pesticidų rizikos valdymo vaidmuo, galvojant apie kitas ekologinės priemonės ir tai yra ir svarbu tai susijęti tarpusavyje ir kita vertus, kai kalbame apie rizikos valdymą, reikėtų galvoti apie organinės medžiagas ir kitas apsaugos medžiagas, kad būtų galima apsaugoti e, augalus nuo kenkėjų rizika gali, pavyzdžiui, sumažėti, jeigu yra naudojamas labiau rizikingas medžiagas tam tikrais mažais kiekiais negu medžiagas, kurių rizika yra nedidelė. Taigi reikia įvertinti konkrečiai riziką o ne vertinti medžiagą pagal jos rizikos lygį, kadangi kartais žemos rizikos medžiaga net neša tiek naudos, neturi tokio poveikio. Poveikio galime sulaukti didesnio, jeigu būtų naudojamas nedidelis kiekis labiau rizikesnių medžiagų. Taigi ta, tai reikėtų susijęti tarpusavį. Dėkuoju. Ačiū. Hasenkam kalbės dabar. Ačiū pirmininkė. Darnumas dar ir pesticidai yra savokos, kurios man tarpusavėje kažkaip nesisėja. Ypač turint omenyje, kad dabar pesticidai naudojami pirmiausia galvojant apie maisto produktų gamybą, o tai reiškia, kad yra siekiama kuo didesnio derliaus, o jis yra gaunamas naudojant vis daugiau pesticidų. Jų poveikis aplinkai, geriamajam vandeniu, biologiniai įvairoviai yra mm, akivaizdžiai neigiamas. Be to ir apdulkintojai, be kitako ir žin, bitės nuo pesticidų miršta labai intensyviai. Todėl reikėtų e, taikyti prevencijos principus, taip pat galvoti apie tai, kad valstybėse narėse nėra suformuluota konkrečių ir išmatuojamųjų tikslų. Na, toliau naudojami pesticidai, kurie kenkia ir žmonėms, žmonių sveikatai ir uh, gyvūnams. Todėl reikia siekti pereimo prie darnios prie sistemos, reikia dar pasistengti, kad būtų apskritai naudojama kuo mažiau ir kuo mažiau rizikingų pesticidų. Agri ar PEST komiteto nariai galbūt norėtumėt kalbėti jūs, Pirmiausia. Merci, monsieur prezident. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Vitlan, nes ji labai aiškiai kalbėjo. Ir iš jo Iš jos pasisakymų matome, kad tikrai reikia, kaip galima greičiau, sumažinti pesticidų naudojimą. Ir aš norėčiau papasakoti kolegoms apie žaliųjų atliktą tyrimą. E, buvo O iš šešių valstybių narių 150 savanorių atrinkta ir buvo įvertinta keletas e, pesticidų, e, nes ir buvo paimti jų plaukai. E, plaukai yra įdomu dėl to, kad per mėnesį užauga e, vienu centimetru plaukas. Ir ką pamatėme, kad iš dviejos dviem trešdaliais atvejų e, 60 procentų iš tų e, bandėme dalyvavusių, eksperimente dalyvavusių žmonių e, yra, jų, jų plaukuose buvo rasta pesticidų e, liekanų, pėtsakų. Taigi, fibronilis, vienas iš tokių pesticidų. Jisai yra uždraustas nuo 17 metais, bet pastebėta, kad tebėra tarša. Ir reikia kalbėti ne tik apie e, pesticidus, bet ir biocidus, nes tas, e, ta medžiaga kaip tik yra biocidas. Ir uh, užfiksuota, kad kai kur netgi norma leisna užterštumo yra viršta tris kartus. Taip pat pirifos, kuris uždraustas aštuoniuose valstybėse narėse, bet pavyzdžiui Prancūzijoje tikrai aptinkama jo pėdsakų plaukuose ir reikia tą medžiagą uždrausti kaip galima greičiau. Ir e, jūs, aš noriu pasakyti, kad šis tyrimas atliktas vienos laboratorijos e, Strasbūrė, rezultatai labai įdomus, kurie e, rodo, kad E, tikrai yra labai daug e, žmonių organizmuose pesticidų liekanų ir ypač jaunų žmonių iki 20 metų. Taigi matome, kad nesaugoma žmonių sveikata yra šimtai pesticidų, kai kurie iš jų ardo e, endokrinę sistemą, bet jie toliau pardavinėjami klorperifos, kuris sukelia vėžį, taip pat toliau yra pardavinėjamas. Ir uh, dar viena medžiaga, kuri e, kaip tik aptikta, tyriant tuos žmonės, yra e, nuodinga ir jį vis tiek tebėra rinkoje. Iš tikrųjų, reikia uždrausti vėžį sukeliančias medžiagas, endokrininio sistemą ardančias medžiagas ir kitas panašiai organizmą veikiančias medžiagas. Reikia daryti tą iš karto ir Europos komisija turėtų pateikti kriterijus. Bet komisija e, ilgai, aišku, dėlse, pagaliau pristatė tuos kriterijus. E, bet tik tai e, yra įvertinamos medžiagos tuo požiūriu, ar jos nekenkia endokriniai sistemai. Tačiau reikia tas medžiagas uždrausti iš viso. Uh, E, reikia, kad Europa pasaulyje geriausiai apsaugotų žmonių sveikatą. Ir pavyzdžiui, mes turime kalbėti ne tik apie energetiką, bet ir apie e, šią sritį. Ir mes daugybę metų kalbame e, žemės ūkiai dirbantys žmonėms, kad reikia mažinti pesticidų naudojimą, bet 17 metais užfiksuota, kad uh, Padidėjo pesticidų naudojimas. Reikia, kad iki 25 metų sumažina būtų 50 procentų, bet dabar matome, kad tendencija atvirkštinė. Kodėl labai dažnai, pavyzdžiui, ūkininkų profsąjungos e, ragina juos naudoti pesticidus, nes e, tai yra susijęs su pirkimais, paprasčiausiai ir, ir, ir kaina centralizuotų pirkimų kaip galime sutikti su tuo, kad mes tarsi palaikome intensyvų žemės ūkio, tai yra susijęs su labai plačiu pesticidų naudojimu. Jūsų ataskaitoje konstatuojama padėtis, bet niekas, jo nėra jokio proveršio, nes jeigu tai bus ir toliau, mes mirsime lėta mirtimi. Reikia, kad būtų įmasi priemonių. Jūs sakote, kad valstybės narės turėtų mažinti pesticidų naudojimą, bet reikia pasakyti labai aiškiai reikia uždrausti tuos pesticidus, reikia pagal horizontą 2020 programą skirti daugiau finansavimo e, mažiau toksiškų pesticidų kūrimui. Reikia Nes matome, kad dabar e, žemės ūkėje plačiau naudojami pesticidai, net tai yra, e, kalbam apie tvarų žemės ūkį, bet tai yra tvarumas chemijos pramonės, taip, taip yra. Ir aš manau, kad mano kolegė labai gerą pranešimą rengė, bet reikia eiti toliau, nes matome, kad sveikata yra iškilęs pavojus šiuo metu. Merci. Uh, no... Jeigu niekas neprašo žodžio dabar. Hautama. Trumpai norėčiau sureaguoti į ankstesnius pasisakymus. Ar jūs norėtumėte taip pat pasiūlyti uždrausti alkoholį? Trumpai atsakykite į trumpą klausimą. L'interdiction de l'alcool. Jeigu gerite taurę per dieną, e, alkoholija, pavyzdžiui, yra antioksidantų, kurie gali būti naudingi E, žmogaus organizmui, bet neščios moteris, pavyzdžiui, neturėtų niekada gerti alkoholio, vartoti alkoholio. Vien, jeigu chlorperifosą ar epikonazolį e, vartosite, tai pasižiūrėkite po kiek metų, kokia bus jūsų sveikatos būklė. Jeigu alkoholis e, taip gali kelti problemų, bet negalima suplakti visko į vieną krūvą. Aš nemanau, kad šitas klausimas tiesiog susijęs su mūsų aptarima tema. Panas Balco. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau trumpai atsakyti šitą klausimą dėl alkoholio. Kiekvienas turi apsispręsti gerti ar negerti alkoholį. O pesticidai Jeigu jų yra maiste, tai vartotojai pirmiausia turi žinoti, ar pesticidų maiste yra ir tik tada gali, žinodami gali pasirinkti. Taigi neteskime šios diskusijos. Atrodo, kad vis dėlto diskusija įsisubuoja. Aš e, taip pat nenorėčiau, kad būtų uždraustas alkoholis, tuo labiau, kad kai kuriuose regionuose vynas yra labai geras. Aš norėčiau pasakyti, kad mes galėtume kai kuriuose srityse Austrijoje būti e, pavyzdys, tačiau kai kuriuose srityse ne. Kai kuriuose mūsų regionuose yra e, mažinamas pesticidų naudojimas, bet kai kuriuose regionuose vis dėlto, kur yra intensyvi ūkininkystė, ten yra daug daugiau pesticidų naudojama. Tačiau kit, kai kur vis dėlto pesticidų naudojimas išlieka e, pastovus. Nuo praėjusio dešimtmečio pabaigos yra naudojama vis daugiau pesticidų, nors yra įgyvenimos įvairiausios ekologizavimo ir žalimo programos. Taigi Austrijos žemės ūkis tampa vis intensyvesnis ir aš nemanyčiau, kad tai pasakytina tik tai Aust apie Austriją, bet ir visą Europos Sąjungą. Dabar su suteiksiu žodį Alan Griffith iš komisijos. Dėkoju, pranešiai, dėkoju e, tiems, kurie pristatė tyrimą parlamentinės tyrimų tarnybos. Matau, kad tyrimas rodo, jog teisės aktas atitinka tikslą atitinkamosios rytyse, tačiau yra įgyvendinimo problemų. Kai kurios valstybės narės vėluoja įgyvendinti šią direktyvą ir komisija taip pat ėmėsi tam tikrų veiksmų. Dabar norėčiau pateikti Jums naujausią informaciją apie tai, ką mes komisija norime, kad valstybės narės darytų. Šiuo metu valstybės narės peržiūri nacionalinius veiksmų planus. Mes bendravome su visomis valstybės narėmis ir išsakėme mūsų pageidavimus. Pasakėme, kad norime, kad nacionaliniai planai būtų pagerinti, norime, kad būtų siekiama kur kas plačiau, kad būtų daugiau kiekybiškai vertinamų priemonių, kad būtų galima parodyti, jog tikslai yra gyvendami. Ir šiuo metu yra pateikusios 11 valstybių narių peržiūrėtus nacionalinius veiksmų planus. Tikimės, kad iki metų pabaigos visos kitos tą padarys. Ir tokiu būdu galėsime įvertinti tuos planus ir kitais metais parlamentų ir tarybai pateiksime informacijos apie juos ir nurodysime, ar valstybės narės atsižvelgia į rekomendacijas ir pastabas išsakytas joms komisijos. Dėl e, suderinto rizikos e, vertimo rodiklio apie tai kalbėjo visi. Šiuo metu jau mes esame jį parengę, dabar su valstybės narėmis kalbam apie tai. Yra speciali grupė mm, šio, šiai direktyvai gyvendinti skirta ir mes joje kalbame. Apie tai taip pat komisijos tarnybos konsultuojasi e, dėl jo ir kitą savaitę vyks e, ir sausio mėnesį nuolatinis komitetas turėtų balsuoti dėl šio rodiklio vėliau, jis jau bus pateiktas parlamentui. Taigi rodiklis jau yra parengtas ir siekėme valstybių narių pritarimo mūsų rodikliam. Integruotas kenkėjų valdymas, mums reikia vertinimo kriterijų taip pat ir sutinkame su išsakytų susirūpinimu. Uh, Ir e, peržiūrint e, direktyvą peržiūrint bendrą žemės ūkio politiką, e, tai tas tie kriterijai yra įrašyti kaip papildomas reikalavimas ir ūkininkas turėtų paaiškinti, ar jisai laikosi integruotų pes, e, kenkėjų valdymo e, principų. Ir mes sieksime užtikrinti, kad tie kriterijai būtų naudojami ūkių lygmenių, bet tam mums reikia e, Mm, e, pasižiūrėti ankstesnius e, mokslinio tyrimų vertinimo projektus, e, tiksliau vertinimo tyrimus atliktus ir mes turime užtikrinti daugiau mokymų, reikia lankytis ūkiuose, kad būtų paaiškinta žmonėms, kaip reikia gyventi šios principus ir kitais metais speciali darbo grupė bus sukurta tam, kad mes galėtume toliau dirbti uh, šioje srityje ir renkti kriterijus. Dėl konsultacijų nepriklausomų kiekviena valstybė narė turi specialias ūkių konsultacinės tarnybas ir jos turėtų teikti informaciją apie integruotą kenkėjų valdymą egzistuoja mechanizmas, kuris leidžia per specialų tinklą konsultacinių tarnybų teikti informaciją ūkininkams. Kadangi šie klausimai yra labai sudėtingi, e, gal aš daugiau ir nesiplėsiu, tik dar noriu pasakyti, kad mes e, taip pat manome, kad reikia skleisti platesnį, kalbėti apie platesnį mažos rizikos produktų e, naudojimą. Yra speciali darbo grupė komisijoje dėl bio tam tikrų gaminių produktų naudojimą ir kurie būtų žemos rizikos ir mes kalbam apie tai, kad reiktų naudoti juos kaip galima plačiau. Grįžtant prie to rodiklio, kurį e, parengėme, mes e, siekėme skatinti valstybės narės e, vartoti mažos rizikos produktus. Ir bus numatytos tam tikros korekcijos vertinant pesticidų, pesticidus. Jeigu, pavyzdžiui, pagal išlygą naudojami rizikingi pesticidai, tai koeficientas bus labai uh, E, didelis ne tik tai bus vertinamas kiekis pesticidų naudojamas, bet ir rizikingumas. Ir koficijantai atitinkamai skirsis. Pavyzdžiui, už rizikingesnį bus taikomas aukštesnis, už mažesnės rizikos e, gaminį mažesnis koficijantas ar vertinimas. Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti žodį mūsų Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnybos atstovams, tam, kad jie sureaguotų išsakytas pastabas. Prašau. Dėkoju. Aš nepasižymėjau daug klausimų, pat norėčiau tik tai atsakyti į ponios uh, Rivazai pastabas dėl to, kad nepakankamai yra išvadų mūsų pranešime, pavyzdžiui, dėl uh, taršos, dėl pavojingų produktų uždraudimo ir dėl rizikos rodiklių. Mes atlikome tyrimą kaip stebėtojai dėl direktyvos, dėl teisinio dokumento, kur yra reglamentuojamas yra pesticidų naudojimas. O ir da, Pesticidai yra kontroliuojami pagal reglamentą 1107. Būtent e, jame kalbama apie tai, kaip turi būti reglamentuojami augalų apsaugos produktai. Taigi tas dokumentas nebuvo mūsų e, tyrimo e, objektas. Mes tik tai ištyrėme, kaip yra įgyvendinama direktyva ir su ją susijusios nuostatos. Vienas aiškus dalykas dėl šios direktyvos yra tai, kad e, šiame dokumente nekalbama apie mokslinius tyrimus arba politinę valią. Tai šiame mes kalbame tik tai apie tai, kad ne visuomet yra skatinama, pavyzdžiui, naudoti pakaitalus, o ne apie tai, ar jie egzistuoja ar neegzistuoja. Mes kalbame apie e, priemonių įrankių dėžutę, bet nebūtinai tos priemonės konkrečiai realiai egzistuoja. Ir mes pastebėjome, kad tokių priemonių dažnai nėra ir jas reikia kurti, o tam reikia laiko. Tai tai, ką aš iš esmės norėjau pasakyti, reaguodamas į parlamento narės išsakytą pastabą. Dėkoju. O dabar aš norėčiau sutikti žodį mūsų pranešėjai. Prašau. Dėkoju. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti ir komisijai, ir Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnybos atstovams už atliktą tyrimą ir už to tyrimo pristatytas išvadas, kurios beje man labai padėjo. Mane tai taip pat įkvėpė šiandien pas mūsų komitetą įvykusi diskusija. Taip pat susilaukiu nemažai paramos iš kolegų, kurie mane skatina. De, da dirbti ambicingai, e, atvirai kalbant apie žalą daromą žmogus sveikatai ir aplinkai. Ir siekiant užtikrinti, kad šis pranešimas būtų tikrai labai aiškus, kuris padėtų mums geriau gyvendinti šią direktyvą ir užtikrintų, kad ūkininkai ateityje turėtų pakankamai jiems reikalingų priemonių tam, kad jie galėtų e, e, gaminti produktus, kurie būtų ir sveiki, ir, ne, ir ekologiški. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad mane labai neramina tai, kad žūsta vabžiai dėl pernelik intensyvaus pesticidų naudojimo, bet man žinoma ir apie kitų gyvūnų mažėjančias populiacijas. Ir taip yra dėl to, kad mes netvariai, nedar, nedarniai naudojame pesticidus šiandien. Ir taip pat e, džiaugiuosi, kad šiandien kolegos kalbėjo daug ir apie e, žmogaus sveikatą. Ir Mes visi turime užtikrinti kuo geresnę žmogaus sveikatos apsaugą ir turime užkirsti kelią, kad mūsų mytybos grandinė būtų endokrininė sistema ardančių medžiagų. Tai kągi, dėkoju už šią diskusiją ir nekantriai laukiu susitikimo su šešėlinės pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju. Na kągi, dabar pakeitimus galima teikti Iki 11 val. lapkričio 13 dienos NV komitete mes balsuosime, ko gero, sausio 21 ar 22 dienomis. Ir e, plenarinėme posėdėje šis dokumentas, ko gero, bus nagrinėjamas 2019 m. vasario sesijoje. Na kągi, aš norėčiau padėkoti Jums už šią diskusiją ir siūlau pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra prie pranešimo dėl reglamento 1.2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES ir už jos ribų įgyvendinimo. Mūsų nuomonės referentė yra Karin Kadenbach. Ir aš norėčiau jai iš karto ir suteikti žodį. Prašau, ponia Kaninbach. Ja, herzlichen Dank. Ich... Ačiū. Galbūt e, vertėtų pirmiausia išklausyti pranešimą apie EPRS tyrimą, o paskui mano pranešimą išklausyti, kaip jūs pagėdautumėte. Okay, then... I think that we should start. I, I, I'm not okay. fully convinced that we have. Nelabai žinau, kad būtų praneštas koks nors e, pranešimas apie tyrimą. Jeigu prireiks, suteiksime kolegoms žodį. Dabar mes pradėkime nuo jūsų pranešimo, paskui persim prie kitų klausimų. Taigi dar kartą dėkoju, labas rytas. Mes rengiame nuomonę Envi komitete dėl to, kaip įgyvenimas reglamentas dėl gyvūnų apsaugos transportuojant juos ES viduje ir už jos ribų. Žemės ūkio komite pagal 45 mūsų darbo tvarkos taisyklių punktą yra rengiamas šitas pranešimas. ES kasdieną ir į trečiasis šalis išvežama e, daugybė galvijų. Šito pervežimo sąlygos yra labai skirtingos. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti EPRS, kuri parengė tyrimą apie gyvūnų apsaugą pervežant juos ES viduje ir išorė, kuriame yra kalbama apie tai, kad pasiekta pažangos ir jame kalbama apie tai, kad dar liko pakankamai daug problemų, kurias reikia skubiai spręsti. 2012 metais aš buvau šešėlinė pranešėjai, kai buvo rengiamas pranešimas savo iniciatyvą apie e, gyvūnų pervežimą. Ir turiu konstatuoti, kad nuo to meto nedaug kas pasikeitė ir kad dabar vėl kyla tie patys klausimai kaip ir anksčiau ir toliau gyvūnai per ilgai ir per toli yra vežami ir neatsižvelgime į jų e, e, apsaugą ir e, jeigu pastebėtumėte, kad šią vasarą klimato, klimatas atšilo ypatingai ženkliai ir todėl gyvūnų būklė pervežant buvo pakankamai nedėkinga. Tačiau reikėtų mm, pakalbėti ir apie tai, kad priimtas reglamentas padėjo pagerinti situaciją, nors rimtų problemų išlieka ir toliau. Labai gaila, kad šiandien mes diskutuosime tik tai su komisijos atstovais, kadangi mūsų kontaktiniai asmenys turėtų būti valstybių narių atstovai, kadangi reglamentas nepakankamai e, įgyvendinamas valstybėse narėse arba į jį tiesiog žiūrima nepakankamai rimtai. Dabar aš kreipiuosi į komisiją ir norėčiau apgailestauti, kad jūsų planuotos priemonės įgyvendinamas su penkerių metų vėlavimu. Sąlygos transportuojant gyvūnus yra vertintinos ne tik tai galvojant apie gyvūnų gerovę, bet mes kaip Envi komiteto atstovai turėtume galvoti ir apie tai, kad gyvūnų sveikata atsiliepia ir į žmogaus sveikatą, kadangi gyvūnų mėsa yra suvartojama kaip maistas ir todėl labai svarbu laikytis pagrindinių gyvūnų gerovės uh, užtikrinimo principų, kadangi visa tai atsiliepia galiausiai žmonių sveikatai ir jų savijautai. Kai mm, pervežimo uh, sąlygos yra nedėkingos, kyla ir įvairių lygų bei epidemijų rizika. Mūsų nuomonėje mes negalėjome pateikti daug informacijos, kadangi nuomonės apimtis yra ribota. Mes savo nuomonėje konstatuojame, kad valstybėse narėse būtina konstatuoti e, pažeidimus, juos užfiksuoti ir informuoti apie tai kitas valstybės narės. Pervežimo trukmė turėtų būti neilgesnė kaip 8 valandos, tačiau žinoma į šitą laiką reikėtų įskaičiuoti ir pakrovimo bei iškrovimo laiką, tuo labiau, kad uh, gyvūnai yra pervežami ir sausumos, ir e, vandens keliais. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad gyvūnai yra e, įsibaiminami, įsibaimina ir taip nukenčia jų e, Tačiau kita vertus reikėtų pasakyti, kad uh, Pervežimų skaičius didėja, tačiau pervežimų trukmė kai kuriuose valstybėse sumažėjo. Aš manyčiau, kad pasitelkti argumentą, kad reikia vertinti e, konkrečių atvejų pagal riziką, nepasiteisina, kadangi nėra kriterijų, kaip valstybėse narėse įvertinti riziką transporto įmonės turėtų laikytis Teisingumo teismo sprendimo pagal kurį reikia laikytis 2005 metų mm, mm, reglamento nuostatų, e, kuriamis nustatomas galvijų pervežimas ir gyvūnų gevorovės kriterijai į trečiasias šalis. Todėl reikėtų pagalvoti, kad būtų užkistas kelias e, nevykdyti teisingumo teismo sprendimo, kuriuo reikia laikytis penktųjų metų reglamento nuostatų. Valstybės narės yra raginamos, kad gyvūnai būtų vežami į artimiausias skerdyklas, kad būtų mm, e, e, gyvūnai nepervežami ilgais maršrutais. kai kurios e, transporto arba gyvūnų pervežimo siuntos ir laivai turėtų apskritai nepervežti gyvūnų, kadangi jie tam yra netinkamai pritaikyti. Komisija ragina kartu su valstybės nares tiesiog vienodai vertinti pažeidimus ir atitinkamai uh, E, e, derinti e, bausmes ir sankcijas, nes kiekvienose valstybėse bausmės skiriasi iš esmės ir sudaro tik tai dešimtadalį tos sumos, kuri yra sumokama kitoje valstybėje narėje. Taigi aš tikiuosi, kad bus pateikta mano nuomonės pakeitimų siūlymų ir taip pat mes atsižvelgsime į, į audito rūmų ataskaitą, kuri kitą savaitę bus pristatyta ir aš tikiuosi, kad į šitą nuomonę mes įterpsime ir audito rūmų ataskaitos elementus. Dėkuoju už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais ir kadangi tai yra tik uh, pranešimą savo iniciatyvą. Vis dėlto tikiuosi, kad jis padės užtikrinti geresnę gyvūnų gerovę ir kad mes pasitarnausime e, e, apsaugodami mūsų aplinką. Dėkoju. Dabar kalbės ECR šešėlinis pranešėjas Demes Makara. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Karin Kademak už šito pranešimo e, projektų pristatymą. Šimtų procentų aš su jumis sutinku. Iš tikrųjų, gyvūnų gerovė mums labai rūpi, mums labai rūpi reglamento įgyvendinimas. Labai svarbu, kad gyvūnai pervežimo metu uh, nekentėtų. Aš 16 metais pateikiau klausimą raštu, kuriame išreiškiau susirūpinimą mm, gyvūnų gerovę, kai gyvūnai yra išvežami į trečiasias šalis skerdimui. Mes išklausėme ekspertų nuomonės, susipažinome su įvairiais tyrimais, su reikalavimu, kad šitas pervežimas neturėtų trukti ilgiau negu 8 valandas ir galiu konstatuoti, kad mano partija visada pritarė šiems reikalavimais. Dabar džiaugiuosi, kad yra parengta ir studija, tyrimas ir taip pat džiaugiuosi ponios Kadambak mm, pranešimu. Iš tikrųjų, ta 8 valandų trukmė turėtų būti prioritetinis klausimas svarstant šią temą. Tačiau aš taip pat norėčiau pasiūlyti ir e, pakeitimą, pasakydamas, kad nereikėtų daryti skirtumo tarp pervežamų e, gyvūnų, kurie yra numatyti skerdimui ir tie, kurie yra pervežami veisimui. Aš manyčiau, kad abi gyvūnų galvijų kategorijas reikėtų vertinti vienodai. EPRS tyrimė yra daromas šitas skirtumas Tačiau įgyvendinant reglamentą galbūt reikėtų e, siekti, kad situacija pagerėtų. Žinoma, aš papildysiu kai ką pateikdamas savo pakeitimų siūlymus, bet iš esmės man patinka jūsų pranešimas. Toliau ponas Huitema dar kartą. Uh, Dėkuoju, dabar aš kalbėsiu taip pat savo gimtają kalbą. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Mano nuomonė, ji parengė puikų projektą nuomonės. Aš taip pat sekiau šias diskusijas e, gyvūnų gerovės intergrupėje. Šis klausimas aptartas yra išsamei. Tikriausiai visi matė dokumentinį filmą, kuris tikrai verčia imtis veiksmų kaip galima greičiau. Reikia, kad e, būtų pag... užtikrinta gyvūnų gerovė e, ūkiuose, bet taip pat e, nepamirškime ir jų transportavimo. Aš labai nuoširdžiai remiu e, visus e, Perve, reikia gerinti pervežimo sąlygas ir reikia kur kas labiau suderinto požiūrio ES, nes kol kas tai labai toli nuo realybės. Reikia galvoti apie sankcijas. Devintoje pastraipoje kalbama apie tai, kad kai kurios valstybės narės e, negerina padėties, nors yra nustatyta pažeidimų. Taip pat e, eksportas į trečiasias šalis e, kelia problemų, kaip e, ponas Maker kalbėjo, Debes Maker. Ir jeigu pasižiūrėtumėte į vaizdus tam tikrus, kurie užfiksuoti, aš Nežinau, ar jums rekomenduoti pasižiūrėti į tai, kas e, nufilmuota, tai pamatytumėte, kaip žmonės elgesi su gyvūnais. E, pavyzdžiui, e, matėme, kad veterinarai labai dažnai nieko nedaro iškilus problemams. ES turi prievolių siūsti mm, deramus kvalifikuotus pareigūnus ir veterinarijos specialistus, e, kai to reikia. Aš žinau, kad labai sudėtinga yra derinti gyvūnų gavenimo taisyklės ir transpo, su transportui taikomis taisyklėmis. Mes turime kreiptis į komisiją prašyti vieningo uh, priemonių rinkinio mes nenorime, kad kirstusi transporto ir veterinarnės taisyklės ir kad tai neigiamai paveiktų gyvūnus. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra tam tikrų specialių e, vietų e, vairuotojams, kurie gabena tokius gyvūnus, tai ko, ko tada galima tikėtis ir reikia gerinti padėtį. Ir reikia taip pat e, numatyti, kad gyvūnai, pavyzdžiui, būtų išleisti per tą polsio e, laiką, ir, bet be tokių trūksta e, vietų reikia įvesti tam tikrus privalomus reikalavimus dėl tų deramų polsio vietų. Labai ačiū. Ponas Ek dabar guoja atstovas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai Karin Kadenbach už puikų pranešimo projekto tekstą. E, vasaros atostogų metu pats pasidomėjau, kaip yra pervežami gyvūnai Slovenijoje ir Kroatijoje. Tiesiog aš susipažinau su dviejomis pakrovimo iškrovimo stotis. Iš tikrųjų, Kopere, Slovenijoje, kartu su kolege Hazekamp ir kitais aktyvistais pastebėjau, kad kad Slovenijos policija ėmėsi netgi represijų prieš tuos, kurie tiesiog norėtų apsaugoti gyvūnus nuo kančios, o nesiekia, kad būtų laikomas ES teisės aktų. Mes pasakėme, kad esame ES parlamento nariai, vis dėlto Slovenijos policininkai siekia užkirsti kelią, kad mes nefilmuotume, kad mes nematuotume temperatūros ir grasino, kad atims iš mūsų pasus, kad mus nubaus piniginėmis baudomis ir kad mus išveš į policijos nuovodą. Mano pasas iš tikrųjų buvo atimtas, jį manį sugražino, kai policijos pareigūnui įdaviau į rankas 200 eurų. Taigi kiekvieną sunkvežimį mes, kurį apžiūrėjome ir konstatavome, kad kai kuriuose sunkvežimiuose buvo 40 laipsnių temperatūrą. Niekas nieko nesirūpina, policija visiškai nesikišo ir kai mes veterinarijos tarnybą informavome apie situaciją, niekas neatsiliepė, niekas neatvažiavo, o policija tiesiog net nesiteikė patikrinti šitų uh, sunkvežimų. Taigi niekam nerūpi gyvūnų gerovė, komisija nesirūpina visiškai ir visiškai jai nesvarbu, kad būtų laikomasi teisės aktų. Po Kopar mes nuvykome į Rašą, į Kroatiją ir susipažinome, kaip jūrų uoste yra pervežami perkeliami gyvūnai į laivus, be kita ko atvežti ir iš Lietuvos. Tiesiog mes matėme sužeistus e, galvijus, kurie tiesiog e, mykė bliuvinę savo balsu, kadangi jie buvo grūdami į laivus. Ir tai nebuvo pavienis atvejis. Mes užfiksavome pakankamai daug vaizdo medžiagos ir ją pristatysiu komisarui Andriukaičiui kitą savaitę ir taip pat pateiksiu šitą medžiagą Vokietijos televizijai ir tada visi pradės uh, rypuoti, kad ES padėtis pervežant galvijus yra sudėtinga, todėl norėčiau kreiptis į išrinktuosius uh, gyventojų atstovus jūs esate akli ir kurti. Aš manau, kad reikia imtis tuoj pat griežčiausių skubių priemonių ir negalima kalbėti apie moralę. Mums tiesiog reikia imtis veiksmų, kad tam gyvūnų kankinimui būtų uh, padarytas galas. Dėkuoju kolegė Kadenbach už pranešimą, už pasiūlymus. Tikiuosi, kad bent kas nors pasikeis ir laukiu įdomios diskusijos su kitais šešėlės pranešėjais. Thank you very much. Uh, and now we go. Dėkoju. Dabar ponia Evi FDD šešėlė pranešė. Dėkoju pirmininkė. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad galiu dirb, prisidėti prie šio darbo. Aš, rengiau, aš buvau šešėlinė pranešėja peticijų komitete, kur mes parengėme labai gerą nuomonę. Ir tikiuosi, kad Žemės ūkio komitetas atsižvelgs į mūsų pateiktas rekomendacijas. Šis dokumentas yra labai svarbus, nes Mes gavome daugybę, daugybę skundų, peticijų patiktų apie Europos piliečių, kuriuose jie praneša apie šio direktyvos pažeidimo atvejus. Ir beje, reikėtų dar priminti jums, kad šis dokumentas dar ir atsirado dėl to, kad mūsų pirmininko suėga atsisakė sukurti tyrimo komisija šiems pažeidimams ištirti, nepaisant to, kad to reikalavo 223 parlamento nariai. Taigi mesgi net negalėjome balsuoti dėl tos tyrimo komisijos teigimo plenarnėme posėdėje. Ir tai, man atrodo, iš tikrųjų pažeidžia demokratijos principus ir teisės, kurių turėtume laikytis šiuose rūmose. O dabar, kalbėdama apie šį dokumentą, aš norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi tuo darbu, kurį padarė pranešėja. Tai yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms, tolesniam darbui. Ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas taip pat padės mums nusiųsti aišku signalą, kad šis reglamentas dėja nėra tinkamai taikomas. Ir aš norėčiau, kad visiems būtų labai aišku, kad uh, kad milijonai gyvūnų šiandien baisiomis sąlygomis e, yra gabenami ir tai yra visiškai nepriimtina. Visiškai nepriimtina, kad yra pažeidžiami svarbiausi gyvūnų gerovės standartai. Ir mes privalome pasmerkti tuos kontrolės mechanizmus, kurie iš tikrųjų neveikia. Yra tų kontrolierių, kurie da, da, nusiplauna rankas ir nieko nedaro. Ir aš taip pat manau, kad jie labai dažnai vežami yra per toli, ta, esant labai aukštai temperatūrai, nepriimtinomis sąlygomis. Ir tai yra tik kelios problemos, apie kurias mes reguliariai, reguliariai sužinome iš uh, piliečių pateikiamų pranešimų ir uh, skundų. Ir mes matome, kad uh, nėra kontroliuojama padėtis ne tik prie Italijos ir kitų ES šalių e, sienų, pažiūrėjau, su Turkija, bet ir dažnai matome, kad, e, kad e, dažnai pateikiami faktai, ne, dalykai neatitinka tikrovės ir o, o, Komisijos narys ponas Andriukaitės, atsakydamas mūsų laišką, pasakė, kad reikalavimų laikomasi beveik šimtų procentų. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir šiame pranešime jau yra šios problemos paminėtos. Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos dalykus, kuriuos galima būtų dar labiau išplėsti ir kuriais galima būtų papildyti šį dokumentą. Pavyzdžiui, tai, kad yra nesilaikoma. Da, pertraukų laiko, tai, kad nesuteikiamas yra vanduo, kad nesilaikoma temperatūros reikalavimo. Aš manau, kad čia, čia galima būtų gal tas nuostatas šiek tiek plačiau geriau išdėstyti, pateikiant konkrečius gal faktus. Ir, bet šiaip aš dėkoju už atliktą darbą. Now... Labai Ačiū. Dabar papildomi pasisakymai kitų komiteto narių. Pone Miller pirmoji. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegiai Kadenbach už pranešimą. Agri komitetas yra kūruojantis komitetas ir aš norėčiau pasakyti, kad mes taip pat suformuluosime savo poziciją iš tikrųjų konstatuoju, kad priimtas labai geras reglamentas, tačiau įgyvenant jį yra numatyto pakankamai daug spragų apeiti teisės nuostatas, kurios turėtų apsaugoti, užtikrinti gyvūnų gerovę. Mes bandėme daryti įtaką valstybėms narėms, tačiau nieko nepavyko. Laukimo trukmė prie išorės sienų yra E, begalinė, mes puikiai suprantame, kad pervežami galvijai už ES ribų negauna nei gerti, nei pašaro, ypač kai pervežami veršiukai, kurie yra e, e, žindomi. Uh, uh, situacija yra dar sudėtingesnė ir labai svarbu užtikrinti, kad pervežimo trukmė nebūtų didesnė nei 8 valandos. Aš asmeniškai esu įsitikinusi, kad mes patys esame atsakingi ne tik tai už galvijų um, būklę, bet mes atsakingi ir prieš tuos asmenis, kuriuo tuos galvijus uh, E, augino. Australija, Naujoji Zelandija, pavyzdžiui, neleidžia e, pervežti gyvų e, avių. Tuo pavyzdžiu galbūt reikėtų pasiekti ES, tačiau aš nors ir kreipiausi į komisiją su klausimu, norėdama pasiteirauti, ar nenumatyta mažinti išvežamų gyvūnų kiekio e, skerdimui į trečiasias šalis, tačiau buvo atsakyta, kad jokių priemonių nebus imamasi. Todėl manyčiau, kad reikėtų siekti draudimo išvežti gyvus galvijus į trečiasias šalis skerdimui iš tikrųjų reikia siekti, e, kad galvėjai būtų skerdžiami artimiausioje skerdykloje, taip užtikrinant ir geresnę, e, geresnę mėsos kokybę. Kolega Ek pasidalino šiurpę informaciją, kuri rodo, kad ES situacija yra nedėkinga, Man atrodo, kad negalima taikyti su tuo, kad po ilgo pervežimo gyvūnai dar yra grūdami tolesniam pervežimui į laivus. Mes e, kitą savaitę kalbėsime apie sunkvežimių išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir kalbėsime apie galimas sankcijas tuo atveju, jeigu būtų pažeidžiamas reikalavimai dėl CO2 išmetimo ir bus baudžiama už vieną papildomą išmetamą gramą, tai šiuo atveju panašių priemonių reikėtų imtis taipogi. Veisliniai galvijai, jeigu jie yra išvežami už ES ribų, turėtų būti pervežami ypatingomis sąlygomis, o tie, kurie vežami e, skerdimui, ko gero turėtų būti skerdžiami pačioje Europos Sąjungoje. Aš norėčiau Jums pranešti, kad dabar suteikiu žodį e, poniai Mets, žaliųjų atstovai, kad nes Kistelė dar negali dalyvauti. Taip dėkoju, Kistelė šimtų negali dalyvauti šiame posėdėje, nes dalyvauju kitame šešėlinių pranešėjų posėdėje. Ir uh, Aš pritariu viskam, ką jis sako. Iš tikrųjų, aš manau, kad nereikia gyvūnų apskritai niekur uh, uh, gabenti. Aš manau, kad reikėtų atsisakyti gyvūnų uh, gabenimo, tai kai tai yra įmanoma, nes dėl jų gabenimo milijonai gyvulių kenčia. Tai būtų naudinga ir gyvūnams, ir, ir mums, Aš pritariu pranešėjos raginimui uždrausti vis, e, kelionės, kurios trunka ilgiau nei 8 valandas. Aš taip pat pateiksiu pakeitimą, kuriuo pasiūlysiu sumažinti maksimalę gabenimo trukmę iki 4 valandų. Ir aš džiaugiuosi taip pat, kad e, pranešė atsižvelgia į Europos veterinarų e, organizacijos E, išvadas, kad reikia deskersti gyvūnus kuo arčiau jų buvimo vietos. Tai padėtų mums taip pat išplėtoti regioninių skerdiklų tinklą. Ir gal net galima būtų galvoti ir apie mobiliasias skerdiklas. Aš taip pat manau, kad dėl to, kad gyvūnai yra verčiami laukti labai ilgai prie pasienio tarp ES ir Turkijos, ir tenai jie kartais yra verčiami uh, E, būti e, sunkvežimėse ištisas paras ir labai daug e, gyvūnų nudvėse tenais, tai tikrai yra visiškai nepriimtinai. Be to tai, ne, be to tai pažeidžia Teisingumo teismo nutartį, pagal kuriame yra nu, nurodyta, kad vežėjai turi laikytis reglamento nuostatų iki pat paskirties taško, net jeigu jis yra už ES ribų. Tačiau mes suprantame, kad dėl to, kad trečiose šalyse labai dažnai trūksta gyvūnų gabenimo reikalingos e, infrastruktūros, tiesiog neįmanoma tų ta, uh, nuostatų laikytis. Ir aš manau, kad tokiais atvejais reikia uždrausti importuoti e, gyvūn, gyvūnus į tokias šalis. Ir galima tik stebėtis, kad valstybės narės nesilaiko šios dokumento nuostatų. Uh, Ir mes turėtume reikalauti, kad būtų atliekami daugiau veterinarų patikri, veterinarai dažniau atliktų patikrinimus, kad būtų tikrai tikrinami ir automobiliai. Ir aš norėčiau, kad taip pat būtų numatytas labai aiškus šio reglamento gyvendinimo mechanizmas. Nes mes matome, kad vežėjai nėra baudžiami už tai, kad jie tiesiog nužudo gyvūnus. Ir dėkoju pranešėjai. Is, uh, Dėkuoju toliau, ponia Hazekan. Ačiū, ponia pirmininkė. Daugiau nei 4 milijonai gyvulių, da, beveik pusantro milijono keulių, daugybė paukščių yra da, gabenami ilgais atstumais. Aš prisimenu, kad dar labai seniai aš žiūrėjau vieną kartą dokumentinį filmą apie tai, kaip gyvūnai yra gabenami laivais į ne Europos Sąjungos šalis. Ir aš atsimenu, kad ir tuomet aš pasibaisėjau tuo, kaip žiauru tai buvo. Tai buvo 10-mečio pradžioje žiūrėjau tą filmą, o dabar praėjo 30 metų ir niekas nieko nepadarė. Ir komisija mums teigia, beveik šimtų procentų laikomasi visų taisyklių. Bet to tiesiog, tai tiesiog yra netiesa. Kartu su ponu Ek mes apsilankėme Slovenijoje ir Kroatijoje. Ir apsilankėme uostuose, kurie yra prie ES ir trečių šalių sienos. Ir mes stebėjome, kas vyksta matėme, kaip sunkvežimiais buvo atgabenami gyvuliai virš labai dažnai prie laivų. Ir ne vienas iš tų sunkvežimių neatitiko galiojančių taisyklių. Mes, pavyzdžiui, patikrinę temperatūrą pirmajame sunkvežimėje, beje, tas patikrinimas vyko anksti ryte, Ir pamatėme, kad temperatūra siekia 35 laipsnius. Be to gyvūnai buvo nešvarūs, sunkvežimė buvo labai daug mėšlo. Ir nepaisant to, kad policija buvo visai šalia, jie nieko nedarė, nes jiems labiausiai rūpėjo apsaugoti gamintojus. Jie net nenorėjo, kad mes prieitume prie tų gyvūnų. Ir policijos pareigūnai bandė netai bauginti mus. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad beje, policijos pareigūnai dažnai yra ir korumpuoti. Tai yra tarp valstybinė problema. Ir apie tai pranešime kalbama. Vis dažniau gyvūnų yra išvežama iš ES, vis mažiau yra kontroliuojama, kokiamis sąlygomis tai yra daroma. Ir vis dažniau pažydžinėjimos tos sąlygos. Iš Bulgarijos į Airiją gabenamas e, gyvulys pirmiausia atvežamas į uostą, po to jis pakraunamas į laivą. Laivų gabenamas į Airiją. Po to jisai nuvyk, e, jis yra nugabenamas e, iš uosto vėl kur nors į sunkvežimio. Arba iš Bulgarijos gabenami sunkvežimiais gyvuliai į Sloveniją, iš tenai po to gal į Libiją, atsiprašau, Libaną ir Izraelį. Tai yra pernelik dideli atstumai. Komisija teigia, kad e, laikomasi šio reglamento nuostatų, kad pažeidimų yra nedaug, bet tai yra netiesa. Tai yra netiesa, nes su gyvūnais tikrai elgiamasi labai, labai prastai. Dabar kalbėdama apie šį dokumentą, Čia daug kalbama apie e, skerdžiamus e, gyvūnus, apie tos, kurie yra skirsti, e, skirti skersti, o ne apie veisimui skirtus gyvūnus. O ir šioje srityje yra labai daug problemų, net ir nes. Net ir neišios karvės yra gabenamos, ar karvės žindenės. Ir uh, Labai dažnai tokie gyvūnai nėra girdomi. Aš manau, kad iš tikrųjų apie tai reikėtų taip pat pakalbėti šiame dokumente. Ir mes neturime dabar šios problemos sprendimų. Mažiau gabenimų, griežtesnė kontrolė, gabenimų laiko sumažinimas Ir gal net ir galima būtų kalbėti apie tas mobilesias skerdiklas, nors gal man ta mintis ir nelabai būtų priimtina, bet reikia ieškoti kažkokių sprendimų. Nes mes nenorime, kad gyvūnai kentėtų. Jei mes norime iš esmės kažką pakeisti, mes turime taip pat ir daugiau augalinės kelmės maisto valgyti ir atsisakyti mėsos produktų. Be to, ponė Pirinkė, 223 e, Europos parlamento nariai iš visų frakcijų e, prašė, kad būtų sudarytas tyrimo komitetas, kuris ištirtų gyvūnų gabenimo e, vežimo sąlygas. Komisija da, mums nuolat sako, kad dėl visko yra atsakingos valstybės narės, valstybės narės sako, kad komisija turėtų būti už tai atsakinga. Šią problemą reikia spręsti ir Žemės ūkio komitete, ir transporto komitete, ir mes turime ir toliau kelti šį klausimą ir aš tikiuosi, kad kolego Žemės ūkio komitete atsižvelgs į mūsų rekomendacijas. Dėkuoju. Much, take... Ačiū. O dabar aš norėčiau išsakyti savo asmeninės pastabas, kalbėsiu ne kaip komiteto pirmininkas, bet kaip parlamento narys. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai, ir šešėlėms pranešėjams, ir visiems, kas rengė šį dokumentą. Aš visuomet buvau įsitikinęs, kad gyvūnų gabenimas dideliais atstumais tikrai yra didelė problema. Ir tai, kaip tai reaguoja ES institucijos ir nacionalinės institucijos, parodo, kad e, joms labiau rūpi e, sumažinti problemos mastą, o ne ją spręsti. Ir e, aš tikiuosi, kad mes visi galėsime prisidėti prie to, kad reglamentas būtų įgyventinamas geriau, kad būtų nustatytos taip pat geresnės, griežtesnės gyvūnų apsaugos taisyklės. Ir dabar aš taip pat norėčiau suteikti žodį poniai Guteland. Ir po to suteiksime galimybę komisijos atstovams sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū Karin Kadenbach už puikų pranešimą. Aš, kaip ir jūs, tikrai esu susirūpinusi, sunerimusi ir padrasinta kolegų, kurie taip pat e, sakė, jog nusivylę dabartinę situaciją. Jeigu nebūtų teisės aktų, tai tuomet nusivylimas būtų pagrystas. O dabar teisės aktai egzistuoja, todėl šitas nusivylimas yra susijęs ir su uh, apadų dėl ciniško požiūrio arba yra nepakankamai įgyvenimi teisės aktai, arba jie apskritai yra nusamimi į šalį, kadangi pažangos nesimato. Kolegos kalbėjo apie tai, jog daugelį metų buvo kovota, kad teisės aktas būtų priimtas, tačiau situacija nepasikeitė. Tiesiog aš Kartu su kolegomis e, norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl to, kad e, gyvūnai kenčia nuo ilgų pervežimų, nuo aukštos temperatūros, kad jaunikliai yra atskiriami nuo uh, uh, didelių galvijų jaunikliai nuo karvių ir taip toliau. Iš tikrųjų matome, kad situacija yra nedėkinga, galbūt reikia netgi e, sugriežtinti teisės aktus taip, kaip pasiūlė Karen Kadenbach, kad e, priemonės ir sankcijos būtų dar griežtesnės. Iš tikrųjų, šitas klausimas sukelia pakankamai daug emocijų ir tikrųjų džiaugiuosi, kad yra kolegų, kurie nori, kad situacija būtų, kad pakistų. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Atstoviai. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už uh, pranešimą. Iš tikrųjų, komisijos manimų jis yra labai geros kokybės ir puikiai suderintas. Mes jau anksčiau girdėjome, kad gyvūnų pervežimo klausimas yra vienas iš svarbesnių komisijai klausimų. Pervežimai, gyvūnų gerovės klausimai yra labai svarbus ir tikrai mes suprantame, kad įgyvenant teisės aktą reikia gerinti situaciją, kadangi komisija mano, jog iš tikrųjų kai kuriuose srityse situacija dar yra bloga, tačiau yra ir pasiekta tam tikros pažangos, ypač dėl to, kad ne visur tinkamai įgyventas teisės aktas, kuris, kuriuo turima siekiama pagerinti pervežamų gyvūnų e, būklę. Labai svarbu bendradarbiauti su suinteresuotais subjektais, sprendžiant minėtas problemas. Kai kurios problemos kyla apskritai transportuojant gyvūnus, kai kur per ilga tų pervežimų trukmė yra sukurta platforma, kuri leidžia kurti kontaktinius centrus ir žinoma, mes laukime galutinio jūsų pranešimo variantų. Dėkuoju. Akarin, ar dar norėtumėj ką nors pridurti, sureaguoti į komisijos pasisakymą? Dėkoju. Aš esu įsitikinusi, kad komisija šioje aptariamoje srityje iš tikrųjų uh, deda pastangų pagerinti situaciją, o mes, parlamentarai, turėtume kreiptis ir į valstybės narės, tuo labiau, kad aš jau kalbėjau, kad audito rūmai kitą savaitę pristatys ataskaitą, kurioje bus kalbama ne tik tai apie gyvūnų pervežimą, bet ir apie tai, kaip būtina užtikrinti gyvūnų sveikatą, gerovę ir kaip tai atsispindi žmonių sveikatai ir geroviai. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie šiandien dalyvavo diskusijoje. Kaip ir Juta, aš esu nusivylusi, matydama kokią situaciją valstybėse narėse, tačiau kita vertus mane E, e, drąsina, skatina ir kiti kolegos, kurie taip pat nori, kad būtų siekiama pažango šioje srityje. Kaip ir kiti kolegos, aš esu pakaitinė narė Žemės ūkio komitete ir būtent šiame komitete mes pasistengsime, kad šios mano e, pranešime suformuluotos pasabos atsispindėtų ir galutinėme Žemės ūkio komiteto pranešime. Ir tikiuosi, kad mes galėsime Europoje užtikrinti geresnę gyvūnų gerovę ir tuo pačiu mes e, užtikrinsime geresnę žmonių sveikatą ir gerovę. Pakeitimus galime teikti iki lakryčio 18-11 valandų o balsavimas komitete vyks gruodžio 6 dieną, o agri komite sausio 21. Iki 14 lapkričio galima, aš išgirdau, kad jis pakelia 18, 18 lapkričio, 14 lapkričio yra pakeitimų pateikimo data. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Europos ekologiškesnių miestų metai. Svarstysime rezoliuciją. Aš suteiksiu žodį pranešėms, pirmoji ponė Šaldemūzė. Labai ačiū. Žinau, kad daug EPP kolegų išvyko į Helsinkį, į EPP suvažiavimą, bet aš norėjau iškelti vieną klausimą ar prašymą išsakyti. 20 metai turėtų būti paskelbti Europos žalesnių miestų metai. Mes e, turėtume pagalvoti, kaip paremti miestus, skatinti juos tapti žalesniais nes tikrai galvojant apie aplinką, apie klimato kaitą, tai būtų tik prasminga, žalesni miestai užtikrins didesnę biovairovę, mažiau bus e, vandens išeikvojama, mes galėtume pagerinti visas sistemas ir turėtume, pavyzdžiui, švaresnio vandens, galėtume geriau apsaugoti aplinką ir e, gal daugiau mm, užtikrintume geresnį CO2 emisijų valdymą, taip pat e, karščio šilumos valdymas, tai būtų e, labai gera mm, to valdymo priemonė žalesni miestai. Turėtume daugiau stengtis e, užtikrinti geresnį ekologišką būklę miestų, e, triukšmo mažinimas, oro tarša sumažėtų, jeigu miestai taptų žalesni. Tikrai turėtume paremti miestus visoje Europos Sąjungoje, skatinti juos tapti žalesniais, palankesniais aplinkai ir Europos žalesnių miestų metai kaip tik ir leis mums tą padaryti. Aš raginu komisiją imtis veiksmų šioje srityje E, nes mes ties, iš tiesų manome, kad geros idėjos, e, gerų rezultatų sklaida leis mums pasiekti daugiau. Mes visi kartu galėtume tikrai rasti tvaresnių sprendimų ir tikiuosi, kad komisija padės mums ir kad taip ir atsitiks, kad atsiras iniciatyvų, kuriams e, galėtume pritarti, tokiu būdu miestai taptų žalesni, būtų galima keistis lengviau patirtimi, patirtimi ir mes visi kartu veiktume aplinkos labui. Paremkite šį klausimą savo frakcijose, nes tai naudinga būtų aplinkai, sveikatai, e, ūkiui ir pagerėtų piliečių gyvenimo kokybė iš principo. Taigi raginu pritarti jūs šiai rezoliucijai. Dėkuoju toliau, ponia Višnievska. Dėkuoju, pirminkė. Ponios ir ponai, manau, kad žalesnių miestų mintis yra puikiai mintis. 72 procentai žmonių ES gyvena miestuose. Ir žalesnių miestų idėja prisidėtų prie miestų miestelių tvaresnio vystimos ir tai būtų palanku gyventojams. Mes galvodami apie plėtrą turėtume galvoti apie įvairius miestų gyvenimo aspektus, galvoti apie aplinką, ekonominius, socialinius dalykus ir kultūrinius, kadangi jie yra tarpusavėje tampriai susiję. Jeigu taip ir suvoksime tuos visus elementus kaip visumą, tuomet e, galėsime pasiekti neblogų rezultatų. Lėšos, kurios skiriamos miestams gaivinti, turėtų būti paremtos ekonomikos ir socialinio vystimosi priemonėmis ir skirtingose valstybėse narėse e, perimas prie žalesnių miestų gali skirtis. Norėčiau e, papasakoti Jums šiek tiek apie Lenkijos strategiją. Šiuo metu Lenkija yra patvirtinusi švaraus oro prioritetinę programą. Vyriausybė yra skyrusi 24 milijardus eurų 18-29 metams šiai programai. Projektas iš viso kainuos daugiau negu 30 milijardų eurų. Švaraus oro programa skirta tam, kad gyvenamieji namai būtų taupesni energijos suvartojimo požiūriu, o bus e, izo apšildomi, e, apšiltinami namai, taip pat e, bus atnaujinamos šildymo sistemos nes šilumos tinklai taip pat gali leisti sumažinti emisijas. Nebebus smogo taršos ir tokiu būdu mes galėsime prisidėti prie Paryžiaus susitarimų įgyvendinimo. Ir norėčiau taip pat padėkoti, kad pritarėte mano pakeitimui dėl apivartinių taršos leidimų sistemos peržiūros pakeitime kalbama apie tai, kad reikia daug dėmesio skirti miestų šildymo sistemoms, kadangi Lenkijoje pirmiausia yra kova su smogu, e, toj programoje numatyta. Ir e, geresnės, e, geresnės šildymo sistemos tikrai leistų labai stipriai pagerinti padėtį. Dėkoju. Pone Jėtinmekį Aldė vardu. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie rezoliucijos rengimo. Aš labai esu patenkinta e, žaliųjų metų iniciatyva. Mes galėsime pasikeisti geriausią patirtimi Europos Sąjungoje. E, dauguma gyventojų, dauguma Europos Sąjungos piliečių gyvena miestuose ir pasaulio išteklių didžioji dauguma taip pat miestuose yra suvartojama. E, miestai yra mūsų darbo vieta, reikia, kad jie padėtų mums kovojant su klimato kaita. Reikia, kad miestuose piliečiai galėtų gyventi tvarų gyvenimą, dalyvauti e, programuose skirtose atliekoms perdirbti, galėtų e, sportuoti ir tokiu būdu reikia užtikrinti tvarų miestų valdymą, tvarius pirkimus. E, tokiu būdu visuomenėje pasieksime pažangos mažindami emisijas. Taip pat e, reikia e, suprasti, kad labai naudinga e, sveikatai žmonių laiko praradimas žaliose zonose, reikia, kad tokių zonų atsirastų kur kas daugiau. Medžiai gali apsaugoti nuo karščio, dažnai tankiai gyventose miestuose tai yra rimta problema. Uh, Ir taip pat dar vienas toks e, šalutinis teigiamas poveikis būtų e, skatinimas e, dažniau sportuoti žmonės. Jeigu bus daugiau žaliųjų erdvių, žmonės bus galbūt linkę daugiau sportuoti. Žinome, kad miestuose, tokiuose kaip Barcelona ar kai kuriuose Suomijos miestuose įgyvendamos tam tikros iniciatyvos, taikomas holistinis požiūris plėtojant miestus ir miestus reikėtų, kad atsirastų forumas skirtas tokioms iniciatyvoms apžvelgti ir įvertinti. Dėkoju. Dėkoju, ponas Eikhaut, žalių vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat sveikinu šią iniciatyvą. Aš norėčiau kalbėdamas apie šią iniciatyvą pasakyti, kad ir mūsų miestai turėtų tapti tvaresni. Trys ketvirčiai gyventojų gyvena miestuose arba priemeščiuose ir todėl tai verčia ieškoti civilizacijos spren, problemų sprendimo būdų. Miestai turi būti pasiruošę užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę ir padėti reaguoti į ateities iššūkius. Žalinant miestus būtų žengtas didelis žingsnis į priekį. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, aplinką tausojantys viešieji pirkimai galėtų būti vienas iš galimų žingsnių skatinant vietos ekonomiką ir užtikrinant tvarumą ten, kur miestuose gyvena labai daug gyventojų, kyla papildomos e, problemos e, ekologijos srityje. Taigi labai svarbu žmonėms teikti rekomendacijas apie tai, kaip užtikrinti daugiau tvarumo miestuose, juos žalinant. Šioks toks nesusipratimas įvyko. Ponas Ek dabar GU atstovas pasisakė, o uh, suteiksiu žodį žaliųjų atstovui dabar, ponui Eikhaut. E, koks skirtumas, Ek, Ek, Eikhaut, ačiū pirmininkė. Medžiai svarbiausia čia, ne tos pavardės. Aš tikrai. E, ir jeigu mes pasižiūrėsime į, į tai, kas vyksta realiame gyvenime, tai pamatysime, kad miestuose daugiausiai to vyksmo ne tik Europoje, bet ir ją. Pavyzdžiui, žinome, kad vyriausybė centrinė sako, kad atsitraukiamasi nuo Paryžiaus susitarimo, bet miestuose nepaprastai daug iniciatyvų. E, ir iš tikrųjų e, pažanga ten ir vyksta. Koalicija miestų e, aktyviai veikia žiedinės ekonomikos klimato kaitos politikos srityje. Vis dažniau kalbam apie tai, kaip tvariai uh, išmaitinti miestus. Taigi labai daug kas vyksta miestuose. Dėl to labai svarbu, kad 20 metais mes konkrečiai skirsime dėmesį miestams, jų svarbai, sprendžiant problemas vietoje, nes kartais politinių lygmenių Europoje mums nepavyksta daug padaryti, pavyzdžiui, automobiliai švaresni. Visa veikla dabar koncentruosis miestuose, būtent apie tai vyksta diskusijos daugelį valstybių narių. Ir aš tikiuosi, kad e, turėsime žalesnius miestus, labai esu patenkintas tuo ir mielai pritarsime mes rezoliucijai. Dėkuoju. O dabar FTD, ponia Evi. Dėkuoju, pirmininkė, ir aš taip pat remiu šį pranešimą. Aš manau, kad žaliųjų miestų klausimas beje yra labai aktuali tema. Iš tikrųjų, turime rūpintis geriau savo miestais, kad jie būtų švaresni, kad turėtume geresnę, žalesnę infrastruktūrą. Jau to seniai siekiame. E, dešimtmečiais daugybė Europos miestų buvo prastai valdomi ir todėl šiandien iš tikrųjų. Da, Jose sąlygos yra baisos ir dažnai tai viską pablogina dar ir um, ekstremalios oro sąlygos. Ir mes matėme, kaip pastarosime savaitėmis Italijoje nuo šiaurės iki pietų uh, uh, visi, uh, visa Italija buvo niokojama ekstremalių oro sąlygų, kuri, kurios pridarė daug žalos ir netgi žuvo žmonės. Mes turėtume geriau rūpintis savo palikimu, labiau jį mylėti Turėtume labiau rūpintis e, žalios infrastruktūros plėtrą. Atsparumas kaip savoka yra svarbus ir apie tai turime daugiau apie tai kalbėti ir tą galime padaryti šiame dokumente. Ir aš manau, kad iš tikrųjų žaliosios infrastruktūros plėtra turėtų būti skatinama kaip teigiama uh, praktiką. Taigi 2020 metus paskelbti e, žaliųjų miestų metais yra labai e, teigiamas dalykas. Ir aš manau, kad mes turėtume iš tikrųjų taip pat ir pagalvoti apie tai, ką galima miestuose būtų padaryti e, per kitą dešimtmetį tam, kad prisitakinimo prie klimato kaitos. Nes matome, kad labai dažnai per mažai apie tai galvojame. Ir kaip sakė kolegos, uh, Labai dažnai vietos lygmenių merai savivaldybės yra paliktos likimo valiai tam, kad galėtų susitvarkyti su, su, su sudėtingomis oro sąlygomis. Nei nacionalinių, nei regioninių, nei europinių lygmenių jie nesusilaukia pagalbos. Mes taip pat turėtume skatinti piliečius aktyviai dalyvauti visose šiuose veiksmuose, tam, kad, jie, kad tikrai kurtume tokius miestus, kurie yra da, kurie tarnautų žmonėms. Aš esu iš Lombardijos ir žinau iš savo patirties, kad mes patys tik išgirdę piliečių nuomonę galime plėtoti tokius miestus, kurie būtų naudingi žmonėms, o kurie ne tik tai išnaudotų kraštovaizdį. 2014 m. buvo patiktas tyrimas apie dirbožymio naudojimą. Ir mes matome, kad kiekvieną sekundę du kvadratiniai metrai yra užstatomi kas sekundę. Šiaurėje yra tokie radikliai. Ir akivaizdu, kad tai nėra tvaru ir jeigu mes ir toliau nieko nedarysime, mes susidursime su labai rimtomis problemomis, kurios atsiras dėl dirbožymio nestabilumo. Ir aš manau, kad ir mes pateiksime pakeitimus, kuriuose pristatysime ką tik man uždėstytą nuomonę. Dėkuoju. Na ką, išklausim visus šešėlinius pranešėjus. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Taip, ponas Zorinių. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti visus, kas yra prisidėjęs prie šios rezoliucijos. Tikrai būtų labai gerai, jeigu mes turėtume žaliųjų miestų metus. Mes visi žinome, su kokiais iššūkiais susiduria mūsų visuomenė. Tai yra ir oro tarša, ir architektūros, istorijos paveldas ir jo apsauga, ekstremalios oro sąlygos. Ir šiame dokumente taip pat kalbame apie tai, kad mes turėtume aktyviau traukti piliečius į e, miestų žalinimo procesą. Tai yra labai gerai ir mes galime tik tai tikėtis, kad komisija suras deramą finansavimą visiems šiems veiksmams. Bet to reikėtų taip pat nepamiršti, kad visi šie veiksmai gali e, iš esmės pakeisti gyvenimo būdo visose tose teritorijose. Lisabonoje, pavyzdžiui, 2020 metais e, bus žaliuojo miestų, taip, taip nusprendė komisija. Tai atsižvaldama į tai, kaip mes, naudo, kaip mes skatinam piliečius dalintis automobiliais, kaip rūpinamės e, savo paveldų ir kaip geriname pastatų energetinį efektyvumą. Aš labai didžiuojasi tuo, kad būtent žaliųjų miestų metais Lisabonai suteikta yra garbė gauti žaliojo miesto apdovanojimą. Mes visi norime, kad miestuose būtų malonu gyventi. Ir aš manau, kad šis dokumentas yra puikus pagrindas tolesniam mūsų darbui. Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Fusko, komisijos atstoviai. Yes, for... Ačiū. Dėkuoju už šitą rezoliuciją. Mes sveikiname parlamento iniciatyvą ypatinga dėmesį skirti miestų žalinimu. Komisija šioje srityje dirba jau keletą metų šioje srityje pakeis, pateiksiu keletą pavyzdžių, kaip komisija siekia, kad vietos bendruomenės būtų įtrauktos į miestų žalinimą ir kad jis būtų naudingas visiems. Jau keletą metų komisija teikia premiją tai yra Europos žaliųjų miestų premija ir dabar buvo paminėta, kad Lisabona 20 metais bus paskelbta žaliuoju miestu. Tai bus dešimtųjų, dešimties metų e, minėjimo proga skelbiama mm, šitą E, premiją. Visi kalbėjo, kad žalinimas padės padaryti miestus, paversti e, darnesniais. Tačiau kita vertus šitas priemonės reikėtų labiau išryškinti ir taip pat reikia siekti kuo mm, mm, labiau uh, diversikuotos miestų infrastruktūros. Žinoma, vietos lygmenių labai svarbu imtis iniciatyvos, kad būtų įgyvenamos mūsų pasiūlytos priemonės. Jūs kalbėjote ir apie tai, kad labai svarbu susijęti mm, veiksmus, skatinti vietos lygmenių partnerystės, pavyzdžiui, kai buvo kalbama apie žemės e, naudojimą. Buvo kalbama apie tai, kad reikia konsultuoti su visuomenė, ypač politikai labai e, turi kreipti dėmesį į tai, kaip išnaudoti žemę ir kaip diversifikuoti priemonės, kurios skirtos yra žalinimui. Mes taip pat numatėme konkrečių priemonių kurios e, jau yra įgyvendinamos siekiant pagerinti mm, oro kokybę. Pavyzdžiui, numatėme e, dialogo platformą, kuri leistų ne tik keistis informaciją apie oro kokybę, bet ir informuoti apie e, pažeidimus. 2016 metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas, kad vietos lygmenių būtų gerinama infrastruktūra siekiant didesnio žalinimo. Buvo e, numatyta apdovanoti 40 miestų dalyvavusių šiame, šioje tinklo veikloje ir taip pat dėkoju Jums už informaciją, kurią Jūs pateikėte mums Visą tai rodo, kad žmonės gali, e, miestai gali bendradarbiauti ir pagerinti situaciją juose. Taip pat buvo suorganizuoti žaliosios savaitės renginiai, kuriuose buvo kalbama būtent apie miestų žalinimą. Taip pat buvo kalbama ir apie tai, kad miestus reikia tiesiog E, e, apjungti ir suteikti galimybę jiems keistis informacija. Buvo minėtas ir finansavimo klausimas. Vietos lygmenių, žinoma, galvojant apie subsidiarumą, vis dėlto vietos lygmenių reikėtų galvoti apie finansavimą, netgi e, naujosios e, finansavimo programos kontekste, taip pat finansavimas iš LIFE programos, pagal kurią yra finansuojami renginiai ir projektai siekiant išsaugoti bio įvairovę. Taigi aš paminėjau keletą pavyzdžių, tačiau tokių pavyzdžių yra daugiau ir aš galėčiau jūs pateikti, pateikti jūsų daugiau, jeigu pagėdausite. kaip toliau bus nagrinėjimas šitas klausimas. Iki lapkričio 14.11 val. gali teikti pakeitimus. Envi komitete bus balsuojama dėl rezoliucijos projektą gruodžio 6, o plenarnėje sesijoje e, bus balsuojama Strasbūrė jau sausio mėnesį. O dabar pasikeisime nuomenį su Pierre Hansen vykdomuoju vaistų cheminių medžiagų agentūros direktoriumi. Diskusijos, ko gero, bus pakankamai ilgos ir išsamios. esame parengę ir išplatinę du dokumentus - 17 metų ataskaitą ir kitas programinis dokumentas apimantis laikotarpį nuo 18-20 metų. Aš tiesiog norėčiau paprašyti jūsų pateikti šitos ataskaitos apibendrinimą ir taip pat programos apibendrinimą. Mes numatė jums 15 minučių, o po to jau galėsime ir padiskutuoti su parlamento nariais. Dėkuoju, kad atvykote į Europos parlamentą ir iš karto suteikiu tau žodį. Very, very Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, e, visi esantys salėje. Labai esu dėkingas, kad mane pakvietėte e, pakalbėti apie cheminių medžiagų agentūros darbą, palaikyti dialogą su jumis svarbu ir, aišku, pakalbėsime apie platesnės sistemas ES. Aš pirmą kartą e, lankausi pas jūs pagal dialogo procedūrą ateityje, kaip suprantu, dažniau susitiksime ir norėčiau išsakyti asmeninių savo pastebėjimų ir paskui tam tikrų dalykų pristatysiu apie e, kitus metus ir netgi e, numatytus darbus e, kitam penkmečiui ir dešimtmečiui nustatyti. Aš beveik metą jau einu pareigas šias ir beveik prieš metus, beveik toje pačioje uh, E, kėdėje sėdėjau, kai vyko klausimas, kai buvo svarstama mano kandidatūra e, kaip naujo cheminių medžiagų agentūros vadovo. Ir aš prieš metus sakiau, kad esu labai entuziastingai e, nusiteikęs, galvodamas apie sąsajas tarp cheminių medžiagų, uh, ir e, politikos dalykų ir tebesu toks pat entuziastas, ieškodamas tų sąsajų ir aš e, anksčiau esu dirbęs šiuose srityse. Taigi, kaip sakiau, entuzijazmas liko ir man labai padėjo agentūros darbuotojai, sekretariatas, pradėjus eiti pareigas taip pat ir komitetų nariai, e, valdybos nariai apeliacinės e, tarybos nariai, jie labai kantriai e, man padėjo. Aš visus klasikinius žingsnius perėjau. Iš pradžių buvau pasimetęs, paskui medaus mėno prasidėjo, o dabar jau pagaliau supratau, kad daug maž žinau, kaip viskas vyksta ir esu pasirengęs e, bristi giliau. 19 metais toliau vadovausiu agentūrai ir visus penkerius atėjančius metus. Taigi, mielai, apie tai su jumis plačiau pasikalbėsiu. Dabar jeigu pakalbėtume apie kitus metus, didžiausius uždavinius ir gal platesnę perspektyvą. Aš e, pri, pristatysiu jums mūsų stipresias pusės ir pagalvosiu, pas, pri, papasakosiu, kaip galėtume mes gyvendinti uždavinius pasinaudodami tomis stipriomis pusėmis, dirbu su darbuotojais, komitetais, apeliacinė e, taryba ir kitomis struktūromis. Ir mes turime daug kompetencijų, entuzijazmo, supratimo e, apie tai, kaip taikyti e, teisės aktus cheminių medžiagų srityje tikrai esame pakankamai geri įgyvendami teisės aktus ir užtikrindami vientisumą. Žinome, kad ekos steigimo reglamentas e, susijęs su nuostatomis, e, kurios yra kitose teisės aktuose, kurios nebūtinai yra susijęs su eka įgyventinimo veiksmais. Pavyzdžiui, dėl e, tam tikros sritis yra perduotos maisto saugos agentūrai, kad ji galėtų įgyvendinti tas rytis, nes mes neturime pakankamai kompetencijos. Taigi, uždaviniai kitiems metams. Pradėsiu nuo REACH reglamento klasifikavimo ir žymėjimo ženklimo tikėtėmis. Prieš jau dešimt metų pradėtas darbas ir matome dabar, praėjus tam tikram laikui, kokie yra privalumai ir trūkumai gyvenant šį reglamentą ir kad dirba su komisija šioje srityje. Aš galiu pasakyti e, trumpai, kad ECA tikrai gerai dirba, bet mes e, dar turime daug e, ką padaryti, kad pagerintume padėtį. Ryč yra veiksmingas ir Tai reiškia, kad mechanizmai jame numatyti leidžia mums pasiekti tikslų, bet nėra šis reglamentas dar pakankamai veiksmingas. Reikia veiksmingumą ir rezultatus pagerinti ir turime labai dar daug e, nuveikti, ką, kad visi tikslai būtų pagyveninti e, pasaulio darnaus vystimosi e, aukščiausio lygio sutikimas yra taip pat nustatęs tikslų cheminių medžiagų srityje ir mes turime siekti juos įgyvendinti. Yeah ir mes dirbame neblogai, bet kai kur atsiliekame ir turime daug ką padaryti. Agentūra ir aš kaip vadovas esame pasirengę keliauti į priekį ir užtikrinti, kad mūsų darbo programa ir mūsų darbai būtų pagrysti patirtimi, kuri yra iki šiol su uh, kaupta ir tai atsispindės kitų metų ir tolimesnių metų darbo programoje. Uh, kiti teisės aktai taip pat ne tik REACH įgyvendami mūsų REACH pirmiausia klasifikavimas medžiagų ir ženklimas etiketėmis, e, biocidai, e, mažoji jaunesnioji sesutė pesticidų e, reglamento, mes atsakingi už įgyvenimą šio teisės akto ir taip pat biocidų srityje yra tam tikrų naujovių. E, įmonės gali e, kreiptis ES leidimo, panašiai kaip ir REACH sistemoje, kad yra, mes atsiliekame, vis tik tai dar gyvenim šią programą, tai reiškia, programą, tai reiškia kad mums trūksta pakanka išteklių. Uh, kad galėtume pasiekti pažango šioje srityje. Taigi mes turime paspartinti programos įgyvendimą ir uh, užtikrinti, kad biocidų programos įgyvendimas sulauktų pakankamai finansavimo. Tam, kad galėtume taikyti iš šengsnės sutikimo tvarkos procedūrą. Uh, E, dar vienas dalykas - pavojingos cheminės medžiagos. Mes turime siekti užtikrinti saugų jų naudojimą. Konvencija yra parengta, ji labai sėkminga ir tai reiškia, kad reikės dar daugiau darbo, bet mums jau sekasi neblogai. Uh, E, konvencijos sėkmė reiškia, kad pasaulis e, tvarkysis su pavojingomis pirmiausiai cheminės medžiagos saugiai ir, aišku, su tuo susijęs yra tam tikras darbo krūvis. Kiti metai e, vėlgi mes vis gauname naujų užduočių, mes esame labai patenkinti tuo, didžiuojamės tuo ir dėkingi esame, bet taip pat reikia kompetenciją įgyti tam, kad galėtume užtikrinti sinergiją tarp dabartinių mūsų uždavinių ir tarp, pavyzdžiui, e, viso cheminių medžiagų akį gyvendinimo, visos akį gyvenimo Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Mes turime siekti toliau užtikrinti tokį nuoseklumą. Dabar vyksta vyksta įprastinė procedūra. Jūs su tarybos kolegomis e, reglamentą tvirtinant pagal Stokholmo konvenciją, taip vadinamas e, e, centras bus apie naudingas medžiagas įkurtas, tai yra ir bus sukurti konsultaciniai centrai, apsinuodimo centras, kitaip tariant ir, pavyzdžiui, bus informuojami piliečiai per tuos centrus, ką daryti, jeigu vaikas e, praryja kaž, kažkokį daiktą, kuris gali būti nuodingas ar panašiai. Dirbame su žimtumo generaliniu e, direktoratu, e, profesinės darbos, darbo saugos srityje Ir taip pat mes e, turime sukurti duomenų bazę, kurioje būtų informacija apie cheminės medžiagas, e, kurios leistų plėtoti žiedinę ekonomiką ir e, padėtume tokiu būdu gyventi pagrindų direktyvą. Ir aš e, suprantu, kad pastangos yra labai, labai vertingos, bet e, atsiranda ir naujų iššūkių mūsų darbuotojams, mūsų visiems, bet mes esame pasirengę dirbti. E, kiti metai ir tolesnė perspektyva, penkeri, dešimt metų, apie tai galvant, gal reikėtų du dalykus paminėti. Vienas dalykas yra baigti renkti mūsų strateginį planą, kuris e, apibrėžtų mūsų norimą kryptį per penkerius metus ir ten atsispindėtų mūsų pagrindiniai prioritetai, tokie kaip tapti net geresnė agentūra ir identifikuoti susirūpinę keliančias e, cheminės medžiagas, jas vertinti. Ir taip pat e, komisija turėtų parengti procedūros apie dėl to, kaip e, reguliuoti, reglamentuoti tokias medžiagas. Ir dar vienas dalykas - užtikrinti, kad informacija, kuri e, tiekimo grandiniai teikiama e, tiems, kurie, kad jie turėtų informaciją apie produktus ir jų saugą. Pavyzdžiui, mes tą darome iki vartotojų. Uh, E, informacija keliauja, kad būtų galima saugiai naudoti cheminės medžiagas. Ir dar vienas mūsų prioritetas - integracija. Mes turime dirbti toliau. E, REACH ir COP e, dokumentai yra pagrindiniai teisės aktai, kurie uh, E, susijęs su daugybė kitų ES teisės aktų ir mes norime užtikrinti, kad mūsų darbas cheminių medžiagų srityje pereitų ir į kitą akį, kitas akį dalį susijusias su cheminėmis medžiagomis. Taip pat e, mes norime e, pasižiūrėti į ES ir tarptautinę veiklą cheminių medžiagų e, srityje ir norime įnešti savo indėlį. Komisija parengus yra ataskaita apie mūsų veiklą ir pasakyta, kad turime nemažai potencialo siekdami užtikrinti e, sinergijas ES ir tarptautinių lygmenių. Ir paskutinis pastebėjimas, jeigu pagalvotume apie dar e, ateities perspektyvą, tai paminėsiu daugiametę finansinę programą, jūs taip pat ją svarstote. Iš mūsų perspektyvos e, galiu pasakyti, kad agentūra vaidins labai svarbų vaidmenį užtikrindama sinergijas ir nuoseklumą su e, teisės aktais, kuriuo atsiras dar daugiau ir jūs bei kiti tarybos, pavyzdžiui, komisijos atstovai, jeigu e, sieks tai užtikrinti, mes tikėsimės, kad per e, programą gausime stabilų finansavimą ir jeigu taip atsitiks, tai galėsime mes e, siekti integruoti mūsų darbą, užtikrinti sąsajas per tą darbą su įvairiais e, teisės aktais, kurių mes negyvename, bet turime pakankamai žinių, kad galėtume prisidėti prie uh, jų geresnio gyventimo. Tiek dar kartą dėkoju už kvietimą apsilankyti ir mielai lauksiu tolesnės diskusijos. Labai dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų žaginę kalbą ir pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį ponui Pyra, kuris yra mūsų asmuo, kuris palaiko kontaktus su cheminių medžiagų agentūra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Dėkoju direktoriui už tai, kad jis mums įsamei papasakojo apie savo vadovaujamos agentūros veiklą. Jūs pradėjote eiti savo pareigas 2018 m. sausio 1 d. Taigi dirbate kol kas tik 10 mėnesių. Tai neilgas laikas, bet pakankamai ilgas tam, kad galima būtų suprasti, kaip veikia agentūra ir pamastyti apie tai, kaip galima būtų tobulinti jos veiklą. Kiek aš supratau, jūs norite visą dėmesį teikti pagrindiniai agentūros strategijai. Tai yra ir tokiems dalykams kaip e, dalyjimasis informacija apie cheminės medžiagas. Ir jūs taip pat norite, kad ECA veiktų kaip e, mokslinių tyrimų centras. kuris galėtų galėtų teikti nuomonę taip pat ir dėl saugaus cheminių medžiagų naudojimo. Aš klausiausi jūsų žanginės kalbos ir turiu pasakyti, kad mes jau da, kaip ir kalbėjome šį rytą, Būtų labai įdomu man sužinoti, kaip Jūs vertinate REACH reglamento įgyvendinimą. Kaip vertinate agentūros veiklą kai kuriuose kitose sritise? Pavyzdžiui, kaip e, Jums sekasi kurti naujas duomenų bazės? Bet to būtų įdomu sužinoti taip pat ir apie atliekas apie tai, pavyzdžiui, kokiuose sandėliuose ir kaip laikomos yra įvairios cheminės medžiagos, ypač biocidai. 2018 metai buvo labai svarbus, ypač jei pažvelgtume į cheminių medžiagų registravimo nuostatas. Aš kalbu apie apie tas medžiagas, kurios yra eksportuojamos ir importuojamos e, dideliais kiekiais, tai yra da, iki šimto tūkstančių tonų. Aš norėčiau sužinoti, kokios medžiagos yra eksportuojamos, į kokias šalis ir kokiais kiekiais. Aš manau, kad čia reikia tikrai užtikrinti visišką skaidrumą. Toliau man būtų taip pat įdomu sužinoti ir apie tai, kaip yra registruojamos importuojamos ES medžiagos ir kaip išduodami leidimai joms naudoti. Taip pat labai svarbu yra turėti kokybišką informaciją. Tam tikrų šaltinių duomenimis vienas trečdalis visų cheminių medžiagų, kurias leidžiama yra importuoti į ES, yra abejotinos, abejotino saugumo, kelia klausimų, kyla klausimų dėl jų saugumo. Kai kas netgi teigia, kad kai kurios cheminės medžiagos patenka pas mus visiškai be jokios kontrolės. Todėl aš norėčiau paraginti jūs užtikrinti čia visišką budrumą ir bendradarbiauti šiuo klausimu su uh, visomis ES institucijomis. Aš esu pagal įsilavinimą gydytojas ir galiu tai dar kartą pasakyti, kad e, mes negalime nuvertinti cheminių medžiagų poveikio žmogaus veikatai. Įmonės turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Jos turi įrodyti, kad jų naudojamos cheminės medžiagos yra saugios. Taip mes pažvelgtume į Vokietijos cheminės saugos instituto tyrimus, pamatysime, kad vienas trešdalis visų registruotų cheminių medžiagų, registruotų pagal ryč reglamentą, yra cheminės medžiagos, dėl kurių nebuvo parengto uh, kuriams nebuvo parinktos e, patikimos jų saugos vertinimo ataskaitos. Žinome taip pat, kad kartais e, trūksta ir politinio dialogo santykiuose su ECA. Aš žinau, kad e, kai kas yra dėl to susirūpinęs, net ir ekoje. ir tai yra ir visai visuomenė aktualus klausimas. Taigi, kaip mes galėtume užtikrinti, kad visas procesas būtų skaidresnis? Kaip taip gali būti, kad e, mes nežinome, ar trečdalis tų cheminių medžiagų iš tikrųjų yra e, saugios, nes nėra buvo, iš, kad jų saugos lygis nebuvo ištirtas. Tai nereiškia, kad jos būtinai yra ne, nesaugios, bet bent jau nebuvo, mes neturime jų saugos vertinimo ataskaitų. Taigi pirmiausia, aš manau, mes turime užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų tiksliai gerai registruojamos, nes jei cheminių medžiagų registracijos procesas vyks nesklandžiai, tuomet tai pakenks kitiems sprendimams dėl leidimo naudoti tokią medžiagą ir teikti ją rinkai. Taigi skaidrumas. Dėl visų duomenų. Štai ko reikia. Pavyzdžiui, reikia žinoti apie tai, kokios įmonės nepateikė išsamios dokumentacijos. Gal reikėtų net ir tokius duomenys e, skelbti. Aš žinau, kad tai yra labai jautrus klausimas, bet aš manau, kad e, cheminių medžiagų agentūra turėtų daryti viską, kad mes galėtume ją pasitikėti. Tam, kad visi būtume tikri, kad e, Europos cheminių medžiagų agentūra rūpinasi žmonių sveikatą ir aplinką. Dėkoju toliau, ponė Rivazy. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau nu, pasveikinti į parlamentą atvykus cheminių medžiagų agentūros direktorių. Aš norėčiau jūs, jums užduoti labai konkrečių klausimų, nes mes žinome, kad Vokietijos aplinkos saugos agentūra ir ABRF jūs puola. Kokia dabar yra si, si, dabartinė situacija? Mes žinome, kad da, da, Europos Sąjungoje yra daugybė molekulių ore, jūs veikiate nuo 2007 metų ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs, jūsų funkcijos yra paskirstytos tarp valstybių narių. Nuo 2015 metų gamintojai privalo renkti kaiminių medžiagų dosie bi, bylas ir mes matom, kad tokių bylų yra registruotas daugiau nei tūkstantis 2017 metais. Kaip ir sakė kolega, mes e, sužinojome, kad e, trečdalis cheminių medžiagų netitinka reikalavimų. Kaip jūs tai pakomentuotumėt? Ir e, aš dirbu ir PEST komitete. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduokite, aš esu gamintoja. Aš jums siunčiu cheminės medžiagos bylą, kad ji būtų registruota. Aš atlikau tam tikrus tyrimus. Jūs e, e, taip pat patikrinate įvairių tyrimų rezultatus ir po to jūs turite leisti naudoti aktyvėją medžiagą. Ir tik po to jūs iš esmės tikrinate, ar mano pateikta dokumentų byla buvo išsami ir ar iš tikrųjų e, tos medžiagos toksiškumas yra priimtinas. Tai kelia problemų. Jūs e, da, registruodami medžiagas leidžiate gamintojams gaminti medžiagas ir teikti jas rinkai, o tik po to jūs galite įsiaiškinti ir patik, e, sužinoti, kad medžiaga yra nepaprastai toksiška reglamente yra parašyta, kad jūs turite ištirti 5 procentus visų registruojamų medžiagų. Bet to nepakanka, mums reikia, kad šimtas procentų būtų tikrinama tam, kad jūs, jumis galima būtų pasitikėti. Jūs sakote, kad tam reikia daugiau pinigų. Gerai, pasakykite kiek. Kiek reikia konkrečių ekspertų jums papildomai? Mums konkrečių duomenų reikia. Toliau. Dėl biocidų. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs matėte štai apie ką. Kai vertinimo, ekspertų vertinimo e, grupės veikia dėl biocidų, kodėl Jūs e, kviečiate tenai e, pramonės atstovus? Jūs žinote, kad tokiais atvejais iškyla interesų konfliktų. Kodėl tokiuose kaip biocidai yra vertinami, tomise vertinimuose dalyvauja ne tik nacionaliniai ekspertai, bet ir pramonės atstovai. Man atrodo, kad jų neturėtų būti darbo grupėse ir norėčiau konkrečių atsakymų. Tai, Galėčiau darbėje pritarti, kad, kad jei ką nors galima būtų gerinti šios agentūros veikloje, tą reikia daryti dabar. Ir mes dabar parlamente jums galime pasakyti, iš čia kažkas neveikia, kažkas yra negerai ir tą reikia daryti, nes paskutinė ataskaita, ataskaitos išvados tai, tai tik tai nedžiugina. Ekot. Ačiū. Ačiū. Dėkoju ponui Hansenui už įvadinės mintis. Iš klausimų jūs matote, kad mes šiek tiek nustebinote savo įžanginėmis mintimis. Mes puikiai žinome, turime informaciją ir jūs pats pripažinote, kad visa tai buvo uh, žinoma. Uh, Net nuo to situacija negerėja, nei blogėja, tačiau vis dėlto juk mes pradėkime nuo REACH pradžios 2007 metų, o po to jau reikėjo užpildyti visus šituos, uh, visas tas bylas. Bet per dešimt metų konstatuojame, kad trečdalis Europos rinkoje pardavinėjimų cheminių medžiagų nėra tinkamai apibūdintos ištamiose bylose. Netgi jeigu jūs pasakytumėte, kad tai yra tik 5 procentai, tačiau jeigu tų medžiagų yra 45 tūkstančiai, tai 5 procentai yra labai mažai. Iš tikrųjų, jeigu jūs tikr, tikrai patikrinote 5 procentus, tai yra labai nedaug. Akivaizdu, kad jeigu nėra duomenų apie cheminę medžiagą, ji neturėtų būti, prie, jie turi būti neprikiaujama rinkoje. Jeigu vienas trečdalis cheminių medžiagų dar nėra išsamei įvertinta, kadangi nėra duomenų, tai tos cheminės medžiagos neturėtų būti rinkoje. Ką ECA padarė? Konstatavo, kad byla neužbaigta, siunčia ją nacionaliniai agentūrai ir tada prasideda žaidimas. Nacionalinės agentūros tiesiog rodo pirštų į tarptautinę agentūrą ir taip yra atsišaudama. Reikia imtis atsakomybės už ryč, pasakant, kad jeigu nėra pakankamai duomenų, tai medžiaga negali patekti į rinką. Jūs turite imtis iniciatyvos ir reikšti susirūpinimą tokia padėtimi. Mes nežinome, ar cheminės medžiagos yra nesaugios. O tai reiškia, kad taip galime pasakyti apie 95 procentus cheminių medžiagų, kurios yra ES rinkoje. Kadangi jūs sakėte, kad tik tai trečdalio cheminių medžiagų bylos yra išsamios ir užbaigtos. Todėl jūs turite pasakyti, dėl kokių bylų imtasi, kokių priemonių. Jūs kalbate apie šią vasarą pasirašytą ketinimų protokolą. Mes jau keletą metų prašome tų duomenų iš ECA Jūs sakote, kad duomenų nėra, o tai reiškia, kad taip yra pažeidžiamas ES pažymė teisės aktai. Jūs turite pasakyti, kad rūksta e, finansavimo, tačiau kiek etatų papildomai jums reikia įkurti. Iš tikrųjų, gal aš perdadu, bet vis dėlto manau, kad mes turime būti tikri, kad bylos yra išsamios išbaigtos ir dabar susidurime su problema, kad ECA jau ištisus metus kalba, kad gerint situaciją, pasirašo ketinimų protokolus su chemijos pramonės atstovais, tačiau man visą tai nerūpi. Jūs gamintojai pagal ryšį reglamentą turi parengti bylas, laikytis reikalavimų, užpildyti šitas uh, bylas, o jūs turite tikrinti ir jeigu tos bylos yra neišsamios, jūs turite uždrausti šioms medžiagoms patekti į rinką ir turite to imtis dabar, o ne kalbėti apie ketinimų protokolus su uh, cheminės pramonės atstovais ir apie kitus metus. Ačiū. Doktoras, daktaras Martin, ar jūs turite ką nors pridurti? Ar galite atsakyti klausimus? Žodis jums. Tai yra Europos parlamento atstovė ECA valdyboje. Pirmininkė, parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę susitikti su Jumis ir šią progą norėčiau padėkoti, kad Jūs delegavote mane į ECA valdybą Iš tikrųjų, šie pirmie metai rodo, kad yra pakankamai daug pasiekimų, tad yra problemų. 17 e, metais e, šita agentūra e, pažymėjus savo veiklos dešimtmetį ir reikėtų konstatuoti, kad 28 valstybės susitarusios dėl agentūros įkūrimo ir susitarė ir dėl atitinkamų sistemų įsteigimo Kinijoje, Turkijoje ir kitose valstybėse. Iš tikrųjų, e, mažo, mažo tonažo medžiagoms 17 metais buvo numatyta mm, registravimo prievolė ir taip pat reikėjo numatyti logistinę struktūrą, kad būtų galima laikytis to reikalavimo per tą laikotarpį iš tikrųjų įvyko daugiau daug pokyčių, ypač kai pareigas pradėjo eiti naujas vykdomasis, mm, vykdomasis direktorius. 2000 medžiagų pagal ryč buvo papildomai įregistruota, tačiau iš tikrųjų dar reikia daug nuveikti. Ir galiausiai agentūra įgavo papildomų įgaliojimų, turėjo pradėti rinkti kitus duomenis apie papildomas medžiagas, taip pat imtis e, tyrimo veiklos. Aš iš tikrųjų sveikinu šią iniciatyvą, tačiau kita vertus mes negalima neatsižvelgti į atliekų sudėti, todėl šioje srityje reikia imtis inovacinių veiksmų, o tam reikalingos ekspertinės žinios. ES institucijos, parlamentas ir taip pat kitos institucijos turi vykdyti savo finansavimo įsipareigojimus. Norėčiau pasakyti, kad aš esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus. Jūs galite susisiekti su manim ir aš pateiksiu jums turimą informaciją iš man prieinamų informacijos šaltinių. Ačiū. Komisijos atstovas Flore. Labai trumpai dėkuoju, kad suteikite man žodį. Ponas Hansenas paminėjo svarbiausius dalykus dėl papildomų užduočių ir išteklių. Mes su ECA dirbame labai glaudžiai, kad užtikrintume, jog ši agentūra net įgavus naujas užda, e, užduotis dirbtų veiksmingai ir su tarnybomis atitinkomis komisijos dirbama ir su, ir su žmonėmis užsimenčiais biudžetu. pažinti ryč tie dalykai yra numatyti ir pavasarį parlamentui yra pateikti atitinkami pasiūlymai dėl veiksmų. Mes dabar gyvendiname tuos veiksmus dėl regulia, registravimo ir vertinimo, dirbame su ECA ir valstybės narėmis, taip pat uh, uh, valstybės narėmis BEFA tyrimas buvo paminėtas, jis kelia didelį susirūpinimą ir mes dirbsime toliau ir netgi e, eisime toliau, negu kad nustatyta ryč peržiūroje. Dėkoju išsakytai įdomių klausimų, pastebėjimų norėčiau ponui Hansenui vėl steigti žodį ekos E, vykdomam direktoriui, kuris galėtų sureaguoti ir tikiuosi atsakyti į išsakytus pateiktus klausimus. Labai ačiū. Pabandysiu pateikti e, atsakymą. Dėkuoju pirmiausia Jums už klausimus. Atsiprašau Jūsų, jeigu pradžioje aš nepaminėjau visų klausimų. Uh, E, kuriuos reikėjo paminėti. Aš turiu labai ilgą sąrašą klausimų, kuriuos turime spręsti, kurie paminėti komisijos ataskaitoje ir tikrai mes esame pasirengę visus tos klausimus spręsti. Pirmiausia, reikalavimų vykdymas, atitikimas aš apie jį gal vėliau pakalbėsiu pabaigoje išsameu, dabar kiti klausimai. Pradžioje tik tai galiu pasakyti, kad ECA sustiprins savo veiklą. Aš manau, kad tai yra mano asmeninė užduotis e, dirbti griežčiau, kaip ir mano pirmtakas panašiai elgsiuosi ir taip mes dėsime daugiau pastangų. Taip, BE FA e, tyrimas e, parodė tam tikrų labai susirūpinimą keliančių dalykų. Mes taip pat viduje esame sukaupę tam tikros informacijos ir matome, kad padėtis nėra gera. Nesislėpime tikrai. Aš m, esu kaip tik čia ir atsakysiu jums į klausimus. Jeigu reikia, vėl kreipkitės. Aš tikrai nemanau nieko slėpti ir ieškosiu atsakymų. Registravimas. Duomenų bazės. Pakalbėsiu apie tai šiek tiek ir apie registravimą. Biocidai bus paminėti ir galiausiai E, tarpusavio supratimo memorandumas su pramonė, jos pozicija, funkcionavimu ir darbai siekiant įvykdyti nuostatas. Ir paskui pasižiūrėsime, ar pakankamai išsamei jums būsiu atsakęs į jūsų klausimus. Aš e, sakau specialiai mes, e, mes kai e, buvo rengiamas ryšio, ar pasakyti, dirbome, kom, aš dirbau komisijoje, kai mes rengėme ryšio reglamentą, mes e, galvojame apie tai, kokį modelį norėsime įgyvendinti, žemė įvairius šaltinius ir modelį, kokie buvo galimi. Da, tuo metu egzistavusi sistema e, cheminės medžiagos egzistavusios tuo metu 99 procentai rinkoje buvusių medžiagų buvo, jas galima naudoti be e, reguliavimo papildomo. Kitas e, kelias buvo labai griežta sistema, kai e, turėjo atsirasti tikrinanti institucija ir tik tai tada medžiagos galėjo patekti į rinką, jas įvertinus. E, tikrinama, ar atitinka visi dokumentai reikalavimus ir po atitikties e, reikalavimo patvirtinimo galima medžiagas pateikti į rinką. Toks buvo kitas kelias. Daugiau negu 20 tūkstančių medžiagų yra ir pastaroji sistema, kai 20 tūkstančių medžiagų prieš jas teikianti rinką būtų reikėję vertinti, būtų pareikalavę daugybės metų, kad būtų galima viską atidžiai patikrinti, pavyzdžiui, biocitų biocidų atveju mes sugebame įvertinti 30 tik tai per metus, o medžiagų yra pagal ryč 30 tūkstančių, 20 tūkstančių. Taigi tuo metu politikos sprendimų e, prieimėjai e, apsisprendė, kad tokia sistema leidimų steikimo ne veiktų. Hybridinę sistemą pasirinkome. Pramonė turi teikti informaciją ir ekspost agentūra tikrina, ar laikomasi reikalavimų. Ir būtent mes tą ir darome. Mes tikriname ekspost principų e, reikalavimų gyvenimą ir aš dabar nesislapstysiu ir pasakysiu, kad taip, man kyla nemažai susirūpinimo. Tačiau sistema yra tokia, kad įmonės galėtų veikti rinkoje, jos veikia legaliai ir sistema yra sukurta taip, kad visi informacijos rinkiniai yra išbaigti ir vis tik dalis jų netitinka reikalavimų. Keletą skaičių pradžioje, paskui detalės jeigu, kaip sakiau, yra daugiau negu 20 tūkstančių medžiagų, rinkoje ir jos e, patenka į ryč sistemą. Jį pateikta registravimo dokumentai dėl jų išbaigti ir tai yra informacija apie tai, kaip pramonė pati reguliuoja cheminės medžiagas. Dabar mes turime gilintis į registravimo dokumentus ir kelti klausimą, ar reguliavimas vyksta teisingai, ar reikia imtis veiksmų tam tikrais atvejais. E, parlamento atstovai valdyboje sakė, kad paskutinis terminas praėjo šiais metais. Visų medžiagų dabar visos yra sistemoje, visos yra reglamentuojamos ir rinka vidaus geriau funkcionuoja. funkcionuoja. E, anksčiau jokios sistemos nebuvo, dabar mm, ji veikia, bet mes dar nepasiekėme visko, ko norime. Duomenų bazės viena iš mūsų kompetencijų, kuri jau gana anksti atsirado ir valdyba ir darbuotojams reikia dėkoti už tai. Taip pat mano pirmtakui buvo daug investuota į informacijas technologijas ir mes dabar turime agentūroje sistemą, kuri yra palaikoma informacijos technologijų, apdorojant duomenis, Taip pat internetas naudojamas viešosioms konsultacijoms, informa, informuoja visuomenę labai greitai, be, grei, be jokių intervencijų papildomų. Viskas daroma labai sparčiai. Ir mūsų užduotis yra parengti, sukurti keletą e, duomenų bazių, kaip minėjau, jau apsinuodimo duomenų bazę, kuri kuriama ir valstybės narės gali bet kada e, E, kreiptis iškilus e, situacijoms, tiksliau padėti gyventojams, teikti informaciją visą parą, kai, pavyzdžiui, namuose kyla kokiu nors problemų dėl cheminių medžiagų naudojimo. Taip pat e, atliekų pagrindų direktyvos kontekste turime renkti, kurti duomenų bazę, kad perdirbėjai žinotų, kaip atskirti medžiagas, taip pat reikia teikti informaciją tiems, kurie kūrė produktus, kad jie žinotų, kokias dalis produktų be cheminių medžiagų galėtų remti. Tai yra informacinė duomenų bazė, kuri padės gamintojams ir perdirbėjams atliekų. Tai yra sritis E, dėl kurios mes su komisija vedame darybas, reikia pankamai išteklių ir jūsų komitetas pateikė pakeitimą ir svarstama tai buvo per plenarinę sesiją ir numatyti mums papildomų biudžeto lėšų, e, bet plenarinis posėdis nepritarė tam ir mes galvojame, kaip rasti papildomų išteklių, kad galėtume kurti duomenų bazę pagal šią direktyvą. Nes parlamento ir buvo mintis per dėrybas padidinti finansavimą, o dabar komisijos atstovai sako, dirbame kartu, kad rastume sprendimą. Plėtojant duomenų bazės, mums reikia taip pat kurti e, sinergijas mes naudojame gairias, infrastruktūrą, taip pat pasinaudojame e, žiniomis, e, IT ištekliais, e, kompiuterinė įranga, kad pigiau galėtume viską atlikti. Skaidrumo klausimai. Ir galbūt vėl grįšiu prie biocidų klausimo tuo pačiu metu. Uh, Kadangi turime pakankamai gerą IT infrastruktūrą, mes e, be didelio kišimosi manualinio galime daug ką padaryti. Turime tik tai e, du etatus, du žmonės gali tūkstančius įkelti dosie per metus. Ta infrastruktūra į tai mums leidžia tą padaryti. Mes nemažai investuojame lėšų, bet nedaug darbuotojų dirba toje srityje. 99 procentai informacijos gaunaus mūsų yra skelbiama, pramonės atstovai turi teikti prašymus e, dėl konfidencialumo ir mokėti už tai. Mes nagrinėjame tokius E, prašymus, jeigu nesutinkame su jų prašymais, manome, kad jie nepagristi, tuomet mes skelbėme informaciją. Tik tai gal porą procentų dosie e, yra laikomi konfidencialiais. Iš tikrųjų labai nedaug ir pati pramonė prašo apsaugoti informaciją, taigi didžioji dalis informacijos yra, yra internete. Jeigu koks E, nors dosie e, rodo, kad duomenys, ne, kad net nesilaikoma reikalavimų, tai yra e, taip pat labai aiškiai parodoma. Mes patys sakome, kad tas dosie ne atitinka reikalavimų, mes E, pateikiame visą informaciją ir galima pamatyti, gali pamatyti bet kas tą informaciją apie netitikimą. E, pramonė ar dalyvauja aktyviai taip, bet ir kiti suinteresuoti subjektai, ne tik pramonė, mes su žalių NVO atstovais, vartotojų, e, darbuotojų atstovais ir kitais asmenimis bendraujame. Ir Tokiu būdu laikomės komisijos gairių dėl ekspertų grupių, kad užtikrintume subalansuotą nuomonių spektrą. Ir įsiklausome į visų nuomonę prieš priimdami sprendimą, tačiau laikomės griežtai mokslinių techninių diskusijų principo jeigu keliami politiniai klausimai arba juos neatsižvelgiama, arba kartais net E, tiesiog diskusijos tokios nutraukiamos. Kodėl pramonės atstovai dalyvauja? Todėl, kad labai dažnai, pirmiausia, jeigu kalbėsime apie biocidus, pramonės atstovai teikiame, teikia paraiškas, ne visuomet jos šimtų procentų aiškios ir dėl to reikia jų klausyti pakartotinai, kas turime omenyje. Tada taikoma e, raštiška procedūra. Uh, papildomą informaciją gauti, bet ne už uždarų dirbame, bet atvirai su visais suinteresuotais subjektais ir taip pat valstybių narių ekspertais. Jeigu pakalbėtume dabar apie tą BFR e, tyrimą ir atitikti keletas pastebėjimų. Mes turime skaičių, aš tikrai nebandau dabar gintis, paprasčiausiai sakau, kad mes tikrai tikriname atitikti ir dirbame labai daug, bet aš visiškai sutinku su jumis nepakankamai. Dirbame šios srityje į 700 medžiagų esame žiūrėję iki šiol. Uh, ir iš tų 700 medžiagų visi duomenys patikrinti, kurie yra kurio leidžia vertinti medžiagas ir jos kelia susirūpinę iš tų 700 medžiagų. E, mes prašome dviem trešdais atveju, paprašėme papildomos informacijos, nes mūsų nuomonė pramonės pateikti duomenys net neatitinka ryč reglamento reikalavimų, reikia atitikties e, patikrų tam, kad būtų užtikrintas reglamento gyvenimas. Taigi yra du trečdaliai tokių atvejų. Mes neatsitiktinai e, atrenkame imti, bet galvojame, kur yra didesnė tikimybė pasiremdami savo informacijos technologijų sprendimais E, ieškome tų atvejų, kur tikrai gali būti pažeidimų. Ir taip pat žiūrime į medžiagas, kurios, pavyzdžiui, gali būti plačiai ar gausiai naudojamos ir rizika dėl to yra didesnė. Ir, e, kaip sakiau, dviems trešdėliams e, reikia papildomos informacijos iš pramonės. Ir tai nėra leidimų suteikimo sistema Mes negalime jo sukurti, nes reikėtų papildomai e, labai daug darbo. Mes tik tai tikriname e, atitikti reikalavimams. Skaičiai. Ką mes darome? Taip, darbuotoje mums kyla nemažai susirūpinimo. Mes dabar rengėme, baigėme renkti kitų metų darbo programą, kuri bus e, svarstoma gruodį valdybos posėdėje turi būti ten patvirtinta ir atitikties klausimas yra labai svarbus ten ir komisijos atstovas sako, jisai taip pat minimas komisijos pežiūrė ir mes kitiems metams esame numatę tai kaip prioritetą ir ką tai reiškia. Didelį prioritetą. Tai reiškia, kad reikės dirbti dar daugiau, reikės perkelti išteklius šiam prioritetui ir daugelį metų bet aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties per praėjusius dešimt mėnesių mes turime pagalvoti, kaip e, sparčiau turėtų vykti e, sprendimų prieimimas ir kaip e, deramų lygmenių užtikrinti teisinę ir mokslinę peržiūrę. Mums reikia dar daugiau išteklių, kad galėtume daugiau nuveikti dabar. Prašyte skaičių, keletą pateiksiu vienas visu etatu dirbantis žmogus gali, pavyzdžiui, penkis e, dosiją patikrinti. Vienas per metus, vienas asmuo per metus penkis dosiją aš atstovauju agentūrai, mes esame tam, kad e, dirbtume jūsų labui, mes galime kartu atlikti paskaičiams, jeigu jūs norite, kad vis visos cheminės medžiagos plačiai naudojamos e, būtų vertintos, galime susėsti kartu ir aš jums pasakysiu, kiek užtruktume su dabartiniais ištekliais tą padaryti. Galiu e, pasakyti, kad aš tikiuosi, kad mes dirbsime veiksmingiau laikui bėgti, kad darbuotojai geriau dirbs, kad sukaups daugiau patirties įgūdžių. Aš negaliu pasakyti, e, kada baigsime, jūs galite pasakyti, kada E, norite, kad viskas būtų baigta, bet aš tada turime paskaičiuoti, kiek reikės išteklių. Man galbūt reikia Excel lentelės, aš dabar neturiu visų skaičių, bet galime grįžti ir pakalbėti apie tuos konkrečius skaičius. Aš tikrai noriu akcentuoti, kad tai yra didelis mūsų prioritetas, mes norime tarnauti jums, piliečiams ir tas rytis yra uh, E, tokia, kuri mus neramina ir 19 metais tai ir bus prioritetas. E, tarpusavio supratimo e, memorandus SAFEX su Eurometo, tai yra metalai ir spalvotųjų metalų pramonė, taip pat naftos pramonės atstovai tai yra ir mes nenorime pakeisti, e, įvesti naujų sistemų tikrindami atitikti, bet mes norime kalbėti apie tai, kad e, pavyzdžiui, tam tikri moksliniai dalykai yra labai sudėtingi. Jeigu pasižiūrėsime į naftos sektorių, tūkstančiai cheminių medžiagų naudojimų. Uh, yra labai daug dalykų susijusių su vertinimu ir bandymais. Rizika daugybę metų yra vertinama, vertinamos cheminės medžiagos ir mes norime bendrauti su jais ir pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, bet mes ne su jais kartu, bet mes nuspręsime, ką mes norime daryti ir mes susitinkame su jais ir kitais subjektais, panašiai kaip ir su tais, kurie kreipiasi dėl leidimo, mes susėdę bandome iš savo patirties paaiškinti, kada jie gali daryti, e, kreiptis e, dėl derogacijos, e, dėl bandymų, kada ne. Mes paprasčiausiai norime užtikrinti, kad dosie būtų geresnės kokybės ir kad mes taip pat E, norime paaiškinti, kur nesutarėme dėl, pažiūrėjau, su pramais atstovais. Ir tokiu būdu sutaupyti laiko e, visai procedūrai. Ir mes tokiu būdu siekiame dirbti veiksmingiau ir panaudoti savo patirtį ir žinias. Aš tikiuosi, kad Aš aiškiai jums e, papasakoju apie tai, dėl ko esu susirūpinęs, kad įtikinu jūs, kad esu pasiruošęs e, spręsti problemas ir kad neketinu slėptis. Ir tikiuosi, kad vėliau galėsiu pateikti jums konkrečius, konkrečius, e, konkretesnius atsakymus, išsamesnius atsakymus. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad taip atvirai sureagavote į pastabas, klausimus. Dėkuoju už tai, kad kai ką mums paaiškinote ir Ir be abejo, mes galėsime tęsti diskusiją ir kitur. Dabar sutiksiu žodį ponui Ekhort ir poniai Rivazi, kad jie galėtų pateikti savo papildomus klausimus ir po to direktorius galės taip pat sureaguoti į jų, į jų klausimus. Taip labai trumpai kalbėsiu. Dėkoju, ponė Hansenai, už jūsų atsakymus. Aš manau, kad mums būtent tokios diskusijos ir reikia, nes esame susirūpinę. Ir aš tikrai norėčiau, kad uh, mes sugrįžtume pato prie tų skaičių, apie kuriuos jūs kalbėjote. Jūs sakėte, kad jūs patikrinate atitikties, uh, įvertinote 700 bylų. Uh, atitikimą. Tai nėra 5 procentai, bet du trešdaliai paaiškėjo neatitinka reikalavimų. Aš žinau, kad mes kalbame apie autorizavimą tik tuomet, kai kalba eina apie susirūpinimą keliančias medžiagas. Bet e, yra labai aiškus uh, reikalavimas, kad e, dokumentų rinkinys turi atitikti reikalavimus, kitaip negalima teikti rinkai tos medžiagos. Taigi, jeigu tie dokumentų rinkiniai netitinka reikalavimų, kiek kitais metais jūs ketinate tų dosie ištaisyti, papildyti? Ir ką jūs darysite, jeigu da, jums nepavyks pasiekti to užsibriešto tikslo? Pone Rivazi, uh, Taip, iš tikrųjų, galima buvo rinktis ir, kai buvo rengiamas ryč, ar galima buvo registruoti visas, visų medžiagų dokumentų rinkinius ir leisti juos naudoti. Ar kitokį modelį pasirinkti, kaip su vaistais yra daroma, pažiūrėjau. Jūs sakote, kad šiuo metu yra vėluojama. Bet galima būgi buvo pasakyti, kad visi gamintojai, kurie da, teikia uh, kokią nors cheminę medžiagą, kurios kiekis, pavyzdžiui, nebūtinai su to 100 tūkstančių, bet tūkstantį tonų e, per metus. Visos tos medžiagos turi būti, da, e, e, turi gauti leidimą būti naudojamos, nes kaip kitaip mūsų piliečiai galės būti tikrai, kad tos cheminės medžiagos nėra kenksmingos, nes dabar mes negalime, pagal dabartinę sistemą, negalime užtikrinti, kad yra apsaugota visuomenės sveikata. Jūs e, mums aiškinote, kodėl ir kas taip įvyko, bet vienai per kitaip tos cheminės medžiagos mus nuodija šiuo metu ir sveikatos sistemoje tai yra tikra krizė. Aš manau, manau, kad atėjo laikas pasakyti, kad viskas, dabar atėjo laikas tą cheminių medžiagų autorizavimo sistemą padaryti visiškai privalomą. Toliau, jūs, pavyzdžiui, nusprendžiate, kad cheminės medžiagos byla, tas dokumentų rinkinys neatitinka uh, ryč reiga, uh, reikalavimų. Ir jūs sakote, kad tuomet nacionalinės institucijos turėtų uh, imtis veiksmų. Ir Ar tai reiškia, kad tokiu atveju, kai jūs pasakote, kad dokumentų rinkinys nėra išbaigtas, nacionalinės institucijos taip pat turėtų pasakyti, tai dabar draudžiame naudoti tas medžiagą. Gerai, dabar suteiksiu taip pat e, žodį mūsų pranešėjai, mūsų kontaktiniam asmeniui. Taip, aš norėčiau tiesiog e, padėkoti direktoriui už tai, kad jis kalbėjo uh, atvirai, be užuolankų. Jūs pasakėte, kad esate susirūpinęs, priminėte mums taip pat ir kokia atsakomybė mums tenka, tai kad ir tai, kad mes turime jums išrūpinti deramą finansavimą, kad jūs galėtume tinkamai atlikti jums patikėtas funkcijas. Na, man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra patikimumas. Mes turime daryti iš reglamentą kitus reglamentus, bet pagalvokime e, apie tai, kiek mūsų piliečiai pasitikė mūsų darbo. Aš atstovau, neatstovauju institucijoms, aš atstovauju čia žmonėms ir žmonės yra susirūpinę. Mes kalbame apie pesticidus, apie jų sandėliavimą, naudojimą ir taip toliau. Visi tie dalykai rūpi mūsų piliečiams. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galėtumėt uh, pasakyti štai, kad nes tas dalykas rūpi visiems, įskaitant ir Lenkiją. Nuodų sandėliavimas. Ar jūs turite kokį nors planą, kaip galima būtų uh, užtikrinti to sandėliavimo stebėsinę? Nes tų pavojingų cheminių medžiagų sandėliavimą tikrai kelia daug problemų. Ir dažnai tos pavojingos e, medžiagos yra, yra išvežamos iš ES, bet tai problemas mes neįsprendžiame. Ir linkiu Jums sėkmės Jūsų darbe. Dėkoju, dabar sveiks žodį ponui Hansenui. Dėkoju, labai labai dėkoju. Aš pradėsiu atsakydamas į paskutinį klausimą ir dėkėjau už tai, kad jūs sakėte, kad taip atsakomybė ir atskaitomybė ir patikimumas yra svarbiausia. Ir iš tikrųjų atliekų tvarkymas yra tas rytis, kur ES rodo pavyzdį kitoms pasaulio šalims. Ir e, iš tikrųjų Būtent kalbėdami, minėdami konkrečius skaičius, mes galime stiprinti e, savo patikimumą ir formuoti sėkmingą cheminių medžiagų atliekų darbo atvarkę pasaulinių lygmenių. Taip, atsakomybė ir patikimumas yra tie dalykai, kurių mes siekiame savo darbe. Nes jei mumis negalima pasitikėti, Jei piliečiai mumis nepasitikė, tuomet akivaizdu, kad mes netinkamai dirbame savo darbą ir turime kažką keisti. Antra vertus, jei mums pavyktų tai padaryti, tuomet mes apsaugotume žmonės. Aš esu taip pat rinkėjas ir kaip rinkėjas aš galiu kritiškai vertinti mūsų darbą. Ir būtų gerai, jeigu mes e, sugebėtume visus patenkinti, visų lūkesčius patenkinti. Kai aš e, žiūriu ir e, galvoju apie tai, kaip aš galėčiau paveikti situaciją, galvoju štai apie ką. Yra du labai svarbus dalykai, kurie yra būtini tam, kad galima būtų užtikrinti uh, kad žmonės mumis pasitikėtų ir kad, me, kad mes būtume patikimi, patikimi. Mes turime sugebėti įtikinti žmonės. Ne, gal netaip reikėtų pasakyti, kad žmonės pamatytų, kad mes dirbame veiksmingiau, kad jie pamatytų, kad jų mokesčių pinigai yra gerai leidžiami. Ir dar vienas dalykas yra nuoseklumas. Kai vyko diskusijos dėl glifosato, daug buvo kalbama apie nenuoseklumą ir apie tai, kad tai e, sukelia neaiškumą. Jei turėtume daugiau laiko, galėčiau paminėti ir kitus e, pavyzdžius, kurie parodo, kad kartais e, tas nenuoseklumas yra neišvengiamas, bet paaiškinti, kodėl jis egzistuoja, yra sunku. Ir aš manau, kad vienas iš svarbiausių būdų mums stiprinti savo pasitikimumą E, yra stiprinti sinerginį ryšį. Ir aš manau, kad e, cheminių medžiagų srityje, cheminių medžiagų agentūra turi ir kompetencijų, ir žinių, ir gebėjimų, tam galėtų e, išnaudoti sinerginį efektą. Ir užtikrinti, kad cheminės medžiagas reglamentuojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Dėl atliekų Aš esu chemikas, daugiau nei 30 metų aš jau dirbau chemijos srityje, apie tai kalbėjau prieš metus, kai pirmą kartą pas jūs lankiausi. Viską, žvelgdamas į pasaulį, visur matau cheminės medžiagas, chemio, cheminius procesus. Ir todėl aš nemanau, kad chemijai, cheminės medžiagos yra atliekos. Paprastai, kai aš žvelgiu kokią nors e, medžiagą ar kokią nors daiktą, aš matau, kad jis yra sudarytas iš įvairių cheminių medžiagų. Ir todėl man atrodo, kad atliekų tvarkymo ir chemijos e, pramonės tvarkymo politika yra iš esmės e, tarpusavį susiję dalykai. kaip yra sandėliuojamos naudingos medžiagos. Jūs kalbate apie pasenusias cheminės medžiagas, tuomet paprastai jos yra tvarkomas pagal atliekų direktyvą, bet be abejo pasitelkiant žinias apie chemiją jei tai yra vaistai ir pesticidai, tai, tai uh, yra taikomos e, atitinkamos teisės normos. Kompetencijos. Taip, mes norėtume, kad jos būtų praplėstos ir gal dabar aš negalėčiau konkrečiai jums pasakyti, de, kaip gal po 12 mėnesių, po metų jūs gal man priminsite tai, ką dabar sakau. Bet aš tik pradėjau dirbti ir Mes rengėme naują darbo programą, kuri bus patvirtinta mūsų valdybos gruožio mėnesį ir tenai bus aiškiai nurodyta, ką mes ketiname daryti. Bet ir aš, ir e, agentūros darbuotojai norėtume įsiaiškinti, kokios cheminės medžiagos kelia didžiausią susirūpinimą dėl uh, to, kad nesilaikoma reikalavimo. Ir kartais tam tikra cheminė medžiaga gali būti svarbesnė šiuo atžvilgiu. Ir aš nenorėčiau, kad darbuotojai rinktųsi paprastas bylas, paprastus atvejus vien tam, kad pagerintų statistiką. Antra vertus, aš tikrai noriu daug ką pakeisti. Aš stengiuosi uh, viską suderinti, gal po, kol kas man dar nepavyko to padaryti, bet po metų jūs galėsite manęs dar kartą paklausti, kur mes patobuliname savo darbą, ypač atitikties vertinimo industrijoje. Ir tuomet aš po metų galėsiu Jums pateikti savo atsakymą. Galiu tik pažadėti, kad mes ketiname šias problemas spręsti. Kaip konkrečiai tai atrodys, kiek da, bylų mums pavyks išbaigti, sunku yra pasakyti. Kol kas tikslas yra išnagrinėti 200 bylų. Ir taigi, da, iš esmės, e, tai reiškia, kad kalba eina apie da, a, tokį pat ir cheminių medžiagų skaičių, 200, bet galiu pasakyti, kad e, jei mes surastume mes galime surasti 200 medžiagų, kurioms tenka 30 procentų visos cheminių medžiagų rinkos arba 300 medžiagų, kurioms tenka 5 procentai cheminių medžiagų rinkos. Taigi aš manau, kad čia reikėtų atsargiai viską pasirinkti. Ačiū už atvirą išsamų dialogą. Tikiuosi, pratesime panašią dvasę mūsų bendradarbiavimą ir ateityje. Kitas komiteto posėdis yra numatytas lakučio 12 dieną, kitą pirmadienį, po to lakučio 20, 19.20, pirmadienį, antradienį. Baigėme šios dienos komiteto posėdį, dalyvavo, dalyvavusiems dėkoju, dėkoju visiems, kurie aktyviai diskutavo.